Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen. Labas rytas. Pradėkime posėdį. Ši diena yra labai svarbi. Noriu kolegams e, tik priminti, kad 9 valandos ateina tada, kai laikrodis rodo skaičių 9 ir 2 nulius. Taigi dabar. E, bus pristatomas 14 metų Europos audito rūmų metinės veiklos ataskaita, kurią pristatys auditorumų pirmininkas ponas Kaldeira ir už biudžeto vykdymo patvirtinimą atsakingas narys Lazaro, taip pat auditorumų atstovus kitus sveikiname. Džiaugiamės Jūs matydami mūsų salėje, taip pat noriu pasveikinti komisijos vicepirmininkę Georgijevą e, ir jos komandą generalinio direktorato atstovus, taigi ponė Kaldeira, dar kartą ačiū, kad atvykote ir jums žodis pristatyti metinės veiklos ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėja, ponė Georgieva, komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. Noriu jums padėkoti už galimybę pristatyti auditorumų metinės veiklos ataskaita dėl ES finansų valdymo 2014 metais. Šiais e, metais mes e, šią ataskaitą pateikėme pakankamai sudėtingu laiku. ES ir valstybės narės susiduria su pakankamai rimtais iššūkiais, e, kuriems spręsti reikia netidėliotinių veiksmų. Tai yra pirmiausiai turiuomenyje ekonomikos augimą, klimato kaitos tikslus bei didinti spaudimą dėl prieglopščio migracijos ir saugumo Europos Sąjunga ir valstybės narės privalo dėti daugiau pastangų nei iki šiol. Jos ne tik privalo rasti lėšų tam, kad išspręstų atremtų šios iššūkius, joms taip pat būtina užtikrinti, kad tos lėšos būtų tinkamai investuojamos. pagrindinis ES biudžeto finansavimo šaltinis yra ES biudžetas ir mes auditavom, audituojame šį biudžetą kiekvienais metais. E, mūsų audito rezultatus per pastarosius metus vertindami mes manome, kad reikia pasitelkti visiškai naują požiūrį. Mes jeigu norime, kad ES biudžeto lėšos būtų tinkamiau panaudotos ir būtų sprendžiamos problemos, su kuriamis Europa dabar susiduria, mums reikia pasirinkti tą visiškai naują požiūrį. Aš jums noriu tą priminti būtent dėl to, kad visi atsakingi už ES finansų panaudojimą privalo prisijimti savo atsakomybę sprendimus priimančios institucijos privalo tinkamiau paskirstyti ir suderinti ES biudžeto panaudojimą su ilgalaikė strategija ir prioritetais ir taip pat būtina užtikrinti geresnį reagavimą į krizės. Savo ruoštų teisėkuros institucijos privalo užtikrinti, kad biudžeto lėšų panaudojimo sistemas būtų orientuotos į rezultatus ir E, finansinės grėsmės būtų taip pat ne per, pernelyg didelės, o administratoriai pralo užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamas pagal jaučias taisyklės ir būtų pasiekti subriežti tikslai rezultatai. Tačiau visam, viskam, visam šitam pasiekti reikia laiko, pavyzdžiui, per e, strategiją Europą 2020 ir šiuo metu yra rengiamos lėšų panaudojimo schemos ir ES e, finansinio valdymo kultūra taip pat e, vystėsi ilgą laiką, ilgus metus. Taigi dabar labai svarbu nustatyti, ką būtina padaryti dabar. Todėl daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūra suteikia mums galimybę iš naujo apmastyti mūsų lėšų panaudojimo prioritetus ir tam tikrų panaudojimo schemų dizainą. Manome, kad tai yra puikia galimybė pamastyti, kaip galėtume tinkamiau panaudoti turimas lėšas ir pagerinti E, finansinio administravimo priemonės, kuriamis dabar naudojamės, gerbiami komiteto nariai, beveik visi ES 2014 e, metais e, panaudoti pinigai buvo suplanuoti 7-13 metų laikotarpiu. Taigi mūsų ataskaita neišvengiamai nušviečia kai kurias įsisinėjusias problemas. Tačiau labai svarbu šias problemas nagrinėjant atsižvelgti į kontekstą. Mes manome, kad mūsų ataskaitoje yra pateiktas labai e, teisingas finansų valdymo 2014 metais įvertinimas, taip pat jie pristatyti rimti pamastymai, kaip padėti pagerinti ateityje. Taigi pirmiausiai mes 2014 metų sąskaitas ir ataskaitas pasirašėme, jos yra patikimas ir mes patikime palankę audito išvadą. Šiuo atžvilgiu taip pat padarėme išvadas, kad surinkant ES pajamas nebuvo ypatingų klaidų. Tačiau e, vis dėlto išlieka ir toliau aukštas mokėjimo klaidų lygis, o tai reiškia, kad per nelik daug pinigų dabar yra panaudojami nesilaikant ES finansinių taisyklių. Taigi, Bendras e, įvertintas 2014 metais mokėjimo klaidų lygis siekė 4,4 procentus ir pastaros 3 metus jis buvo pastovus. Taigi, e, visos veiklos išlaidos buvo paveiktos reikšmingo didesnio nei 2 procentų klaidų lygio. Reikšmingumo ribos neviršijo tik ES institucinių administracijų išlaidų klaidų lygio. Taigi, kaip e, mūsų prašė Europos parlamentas, šiais metais mes pateikėme daugiau informacijos apie klaidų rizikos priežastis. Kaip e, žinote, didžioji dalis ES veiklos išlaidų yra rizikingos savaime, kadangi teisingas mokėjimo apskaičiavimas labai priklauso nuo pačių galutinių paramos gavėjų pateiktos informacijos. Tai priklausomai nuo lėšų panaudojimo schemos ar programos, galutiniai ES lėšų gavėjai gali, būt, gali būti ūkininkai, mokslininkai, smulkusis verslas, nevyriausybinės organizacijos arba netgi atskirų šalių vyriausybės. Mūsų analizė čia nereiškia, kad klaidų lygis priklauso nuo valdymo susitarimų rušies. savo vertinime komisija e, pagal e, e, pasidalomą į valdymą nustatė, kad su valstybėmis narėmis, kad klaidų lygis išlaidų srityse siekia 4,6 procentus. Tai yra toks pats kaip ir visose kitose veiklos išlaidų srityse. Šiuo mūsų analizė parodo, kad klaidų lygis markiai priklauso nuo schemos ir programos rūšės. Ten, kur taikomas išlaidų kompensavimo schemos, mes vertiname 5,5 procentų klaidų lygį, o e, jis atitinka tik tai 2,7 procentus e, e, klaidų lygį e, išmokų programų atveju. Ir šis atotrukis didelėmi paaiškina skirtingus įvertintus klaidų lygius tarp skirtingų DFP išlaidų kategorijų. Įvertintas klaidų lygis yra E, konkurencingumo ir sanglos rytise didesnis. Ten beveik visos lėšos panaudojamos išlaidų kompensavimo forma ir jis didesnis nei gamtos išteklių ar Global Europe, Europa pasaulyje e, srityse, kur didelė dalis lėšų panaudojama teisėms į išmokas. Be abejo, nepaprastai svarbu valdyti riziką, Ir per pastarosius keletą metų komisija ir valstybės narės padarė pažangos klaidų prevencijos ir jų ištaisimo srityje. 2014 metais teisumai veiksmai sumažino įvertintą klaidų lygį 1,1 procento, tačiau klaidų lygis galėjo būti dar mažesnis, jeigu būtų buvę galimybė, jeigu būtume turėję galimybę pasinaudoti visą turimą informaciją. Tai yra labai svarbu ir būtent dėl to raginama komisija išnaudoti visas savo teisomasios galės, įskaitant ir tas, kurios yra numatytos pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, siekiant toliau sumažinti klaidų skaičių ir susigražinti į ES biudžetą daugiau neteisėtai panaudotų lėšų tam, kad jas būtų galima investuoti iš naujo. Taigi dabar aš norėčiau perėti prie ES biudžeto veiksmingumo. Kivaizdu, kad jeigu ES nori spręsti netidėliotinas problemas, ji turi geriau investuoti savo biudžeto lėšas išnagrinėję dabartinės ES strategijos ir daugiametės finansinės programos nuostatas, mes nustatėme, kad jos galėtų būti geriau suderintos tiek laikotarpiu, tiek prioritetų atžvilgių. Taip pat pabrėžiame, kad partnerystės susitarimuose ir programuose valstybės narės nepakankamai atsižvelgia į strategijos Europa 2020 tikslus. Abu šie klausimai ir problemos apriboja komisijos galimybės stebėti ES biudžeto įgyvendinimą ir jo indėlį į strategiją Europa 2020 ir teikti atitinkamas ataskaitas. Tačiau šį sprendimą turi priimti atitinkamos institucijos. Svarbus vaidmuo čia tenka teisėkuros institucijoms, kurios privalo politinius siekius paversti ES lygmens tikslais ir pareikalauti, kad tie tikslai atsispindėtų programų valdymo metodikoje. Tose sritise, kuriuose taikomas pasidalėmasis valdymas, rezultatai, kurie yra siekiami, turi būti aiškiai suformuluoti ir kiekybiškai įvertinti partnerystės susitarimuose ir programuose. Šiuo metu taip nėra. Pagal dabartinę teisę valstybės narės neprivalo įtraukti bendrųjų rodiklių į savo programas ir gali naudotis veiksmingumo rezervu, o e, nepaisant mažo veiksmingumo, e, valstybės narės e, ir toliau gali pasinaudoti turimomis lėšomis. Pastarų metų iniciatyvos sudarant ir valdant biudžetą orientuotas veiksmingumą yra sveikintinas, nepaisant to, kad išlieka daug rimtų problemų. Taigi mūsų ataskaitos ir nuomonės gali nemažai prisidėti, sprendžiant šios probleminius klausimus. Gerbiami komiteto nariai, ES biudžetas patiria didžiulį spaudimą. Ir uh, prasidėjus naujai daugiametiniai finansiniai programai ir dar patvirtinant e, pono Junkerio e, planą ir prieš prasidedant pabėgėlių krizėje tas spaudimas jau buvo juntamas. ES privalo spręsti vis besikaupiančių ir e, vėluojamų panaudoti asignavimų problemą tam, kad išlaisvintos lėšos būtų panaudotos ten, kur labiausiai stringa. 2014 metais E, šitų neįvykdytų įsipareigojimų apimti sumažėjo, tačiau prognozuojama, kad 2015 ir vėliau jų apim, tos apimtis padidės. Kai kurios valstybės narės e, jau čia patiria problemų įsisavindamas joms skirtas ES lėšas. Pavyzdžiui, keturiose valstybėse narise bendra ES lėšų, dėl kurių dar nepatikti mokėjimų prašymai suma sudaro 15 procentų ar daugiau jų metinių veiklos, valdžios sektoriaus veiklos išlaidų. Ir komisija paskirsti lėšas valstybėms narėms pakankamai neatsižvelgusi į jų sugebėjimą tas lėšas įsisavinti, o kai kurios valstybės narės patiria sunkumą atrinkdamas pakankamai tinkamus finansavimui projektus. Taigi, ponė pirmininkė, dėl to, dėl tokių veiksmų kyla pakankamai didelė grėsmė sukurti atitinkamą vertę už panaudotas lėšas. Taigi mes taip pat e, atkreipėme dėmesį į aukštą nepanaudotų lėšų lygį finansinėse priemonėse ir į mažą neapmokėtų prašymų padidėjimą. Tai komisija turi planą, kuris turėtų pagerinti trumpo laikotarpio pinigų srautų valdymą. Tačiau auditorumai mano, kad siekiant užtikrinti, jog ES biudžete sumažėtų nevykdytų įsipareigojimų, būtina spręsti ilgesnio laikotarpio perspektyvos problemas ir tinkamiau organizuoti prognozavimą. ES finansų valdymui būtų labai naudingas šiek tiek didesnis skaidrumas mūsų manimų Skaidrumo užtikrinimo pagrindas yra kokybiško valdymo informacija ir būtent tam klausimui mes skiriame daug dėmesio savo ataskaitą. Šiais metais komisija prie finansinių ataskaitų pridėjo trumpą kai kurias mini finansinių temų aptarimas. Taigi mes sveikiname tokį žingsnį, nes jis reiškia e, sieki labiau integruoti valdymo ir veiksmingumo ataskaitas Mes rekomenduojame komisijai tokių veiksmų imtis trijose sritise, tai yra ilgalaikiai pinigų srautų poreikiai, mokėjimo klaidos ir atlikti pataismą ES biudžeto panaudojimo rezultatai. Taip pat labai svarbu užtikrinti ES politikų netiesiogiai finansuojamo iš ES biudžeto skaidrumą. Nauji ES politikų finansavimo būdai neturėtų uh, trukdyti viešai svarstyti ir audituoti finansinę riziką, nes tokie veiksmai būtų trumparegiški, bandant nulemti ilgalaikius rezultatus. Kitaip tariant, ES privalo geriau investuoti savo lėšas, privalo siekti, kad būtų suformuoluotos paprastesnės taisyklės rezultatams pasiekti, būtų tinkamiau nustatyti prioritetai ir kad būtų efektyviau valdomi ištekliai. Visą tai kartu įvertinus ir, ir būtina parengti visiškai naują metodą. Gerbama pirmininkė, gerbiami nariai, ES piliečių ir atstovai. Čia Europos parlamentas turi teisę žinoti, kaip tinkamai ES investuoja jų pinigus. Europos auditorumai siekia padėti Europos parlamentui audituodami investuojamas lėšas ir įspėdami apie šioms lėšoms kylančią riziką bei patardami, kaip pagerinti jų veiksmingumą. Dėkoju už dėmesį. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs įžangoje minėjote, kad jokių netikėtumų nėra. Tačiau audito rūmų pateiktas įvertinimas, orientuotas į rezultatus, kuri, mm, kuris pristatėte, tai tikrai buvo pakankamai didelis netikėtumas. Noriu padėkoti komiteto vardu Jums už atliktą darbą, jis tikrai yra labai naudingas, vertingas, naujoviškas ir šį kartą Jūs mums pristatėte nemažai naudingos informacijos. Manau, kad pribrendo laikas veikti, reaguoti. Atsižvelgiant į tai, ką jūs jau daugelį metų kartojate, pristatydami tos tris punktus, ypač kalbant apie patikiamos informacijos kokybę, manau, kad būtų puiku, jog šiuo klausimu ir kitais klausimais, kuriuos minėjote, pasiektume daugiau geresnių rezultatų. Dabar steiksiu žodį komisijos vicepirmininkai, ponė Gergyvai, kad jis sureaguotų jūsų pristatymą. Prašau. Thank you very much, madam. Ačiū ponia pirmininkė, ponia pranešėja, ponia pirmininkė Kaldeira, ponia Lazaro, gerbiami parlamento nariai ir auditorumų nariai, kurie yra šioje salėje. Praėjusiais metais, nuo tada, kai aš pirmą kartą su pirmininku Kaldeira šiame komitete aptarinėjome auditorumų pristatytą 13 metų ataskaitą. Aš pati, mano komisijos kolegos, turėjau daugiau e, progų pasinaudoti labai konstruktyvių e, bendravimu su auditorumais. Ir aš noriu padėkoti e, auditorumams už jų darbą, padedant mums gerinti ES biudžeto finansinį valdymą, gerinant mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo kokybę. Aš dėkoju vis, visiems jums ir jūsų kolegoms. Aš visiškai sutinku su pirmininku Kaldeira dėl tų iššūkių, kurie, kurie reikalauja skubių veiksmų, siekiant užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą mūsų žmonėms, užtikrinant energetinę ateitį, kovojant su klimato kaita sprendžiant e, pabėgėlių krizės problemas. Pridėčiau čia dar vieną iššūkį. Tai yra būtinybė e, susigražinti piliečių pasitikėjimą. O tam auditorumų darbas, mūsų darbas komisijoje yra ypatingai svarbus. Aš taip pat e, visiškai sutinku ir pritariu tam naujam požiūriui, kurį išdėstė pirmininkas Kaldeira. Nauja tikrovė reikalauja naujų veiksmų ir komisijoje dirbame tam, kad suderintume biudžetą su prioritetais, daugiau dėmesio skirtume rezultatam ir stipriname kontrolę. Aš taip pat sutinku su pirmininko Kaldeiros įspėjimu kad tai, apie ką kalbame čia, yra sisteminis pokytis e, taikant ES finansinės valdymo kultūrą ir praktiką. Aišku, to negalima padaryti per naktį. Tačiau žingsnis po žingsnio, diena dienon turime dirbti šią kryptimį ir čia mes e, labai tikimės e, naudos iš audito rūmų kritiško požiūrio, šio komiteto kritikos taip pat. E, dabar kalbėdama norėčiau pirmiausia pabrėžti tas rytis, kur pasiekta pažangos, taip pat tas rytis, kur reikia pasiekti daugiau. Ir trečia, ypač e, pabrėžti kai kurios svarbius iššūkius. Taigi pirmiausia, nuo pasiektos pažangos. Kaip sakė pirmininkas Kaldeira, ES sąskaitos e, yra tvarkingos. Aštuntąjį kartą mes gavome e, audito rūmų teigiamas išvadas. Ataskaitos atitinka tarptautinius standartus, kurie užtikrinta aukštą lygį skaidrumo ir e, informacijos teisingumo. Palyginti su kai kuriamis valstybėmis narėmis E, šis standartas yra aukštesnis. Ir jis yra fundamentalios reformos rezultatas. Reformos, kuri buvo pradėta prieš dešimt metų, kas rodo, kad tuomet, kuo mes taikome naują požiūrį, užtrunka šiek tiek laiko e, kažką pasiekti, tačiau tai apsimoka. Taip pat noriu pabrėžti, kad audito rūmai buvo ir išlieka labai svarbus partneris e, šiame reformų procese, jis mus verčia stengtis, siekti geresnių rezultatų ir padeda mums rasti sprendimus naujoms iššūkiams, pavyzdžiui, finansinių priemonių apskaitos srityje. Antra, e, klaidų lygio tendencija pastaraisiais metais. Ir e, šis tendencijos didėjimas buvo sustabdytas, matome stabilų <coughs> ir e, netgi šiek tiek mažėjantį klaidų lygį pajamų ir administracinių išlaidų srityje e, šis klaidų lygis operaciniai veiklai yra mažesnis negu 2 procentai, tačiau bendras klaidų lygis pamažu eina tinkama kryptimi. Turime pripažinti, kad kadangi e, 80 procentų mūsų veiklos taikomas pasidalimisis valdymas, reikia bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir mūsų tarnybos vis daugiau dėmesio skiria būtent tam, taikant e, patarimus įvairiais klausimais, tikslinant taisyklės, dalyjantis informaciją, kaip atsiranda tos klaidos ir kaip joms užkirsti kelią. Šiame kontekste norėčiau padėkoti Jums, ponia pirmininkė, už komiteto iniciatyvą keistis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais E, lapkričio 16 dieną, nes didinti supratimą apie ES biudžetą ir jo įgyvendimą nacionaliniu lygiu yra būtent tas kelias, kuris mums e, duos daugiausia naudos, daugiausia pozityvių dalykų. Trečia, pageriname atskaitomybę dėl prevencinių ir teisomųjų veiksmų. Aš pateikiau komunikatą dėl šių veiksmų jums spalio 19 dieną ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį dar kartą į svarbę informaciją, kurią mes jums pateikėme dėl per pastarosius šešerius metus, nuo 9-13 metų, e, finansinių korekcijų ir išieškojimų lygis buvo 3,2 milijardo eurų per metus. Tai sudaro 2,4 procentus e, vidutinių biudžeto išmokų per metus. Tai rodo, kad komisijos tai, daugiametinis taisomasis pajėgumas e, veiksmingai apsaugo ES biudžetą. Nenustepsite turbūt, jeigu aš pabrėšiu, kad mums reikia audito rūmų e, rezultatus dėl metinių e, klaidų lygio suprasti daugiametės finansinės programos kontekste ir daugiamečio ciklo kontekste. Aišku, kad galime pasiekti daugiau. Ir todėl kasmet, kai teismas, auditorumai pateikia mums kažkokias rekomendacijas, mes jas žiūrime labai rimtai. Ketvirta, kas labai svarbu, mes padidiname savo dėmesį rezultatams ir būtent čia pirmininko kalderos pasisakymas e, yra svarbus, tai jis yra ir nukreiptas. Mes e, gavome tokį pat signalą ir iš komiteto pusės vertėjai už pinigus, geriausi rezultatai už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip žinote, mes pradėjome programą, kuri bus E, nuolat taikoma, dedant pastangas, kad biudžetas būtų sutelktas į rezultatus. Ir e, rugsėjo 22 dieną mes kalbėdamėsi su jumis e, taip pat sulaukėme paramos darbų šiame kryptimi, šią kryptimi. Mūsų ketinimai yra atlikti inventarizaciją, parengti komunikatą dėl biudžeto nukreipto rezultatus, kad daugiau dėmesio mes galėtume skirti savo veiklai šias, šias rytyje ateityje. Rezultatų siekimas e, eina kartu su tuo pripažinimu, kad pinigai turi būti skirti prioritetams. E, toks didesnis biudžeto suderinimas su prioritetais jau dabar akivaizdus tame, ką pasiūlėme 16 metų biudžeto projekte, įskaitant taisomą į laišką, kuris iš esmės atsitiko tam didesniam dėmesiu įskiriamam pabėgėlių krizai. Ir kaip žinote, šiuo metu mes dabar esame dėrybų procese būtent dėl tokio dėmesio prioritetams. Taigi antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, ką galima padaryti daugiau. Jeigu norime dirbti veiksmingai, kuriant e, kultūrą pagristą rezultatais, turime pagerinti ir atskaitomybę apie rezultatus. Daug informacijos yra. Informacijos yra tiek, kad kartais sunku ją išrušiuoti ir padaryti naudingas išvadas. Šis darbas įtraukia komisiją, taip pat valstybės narės ir kitas institucijas. Turime pasiekti naudingą, patikimą, visapusišką apskaitą, kuri būtų stalta vienoje vietoje. Turime būti atsargus ir išvengti spastų. E, daugiausia dėmesio skiriant rezultatams, kurios lengva išmatuoti. Ne viskas, kas yra svarbu, yra išmatuojama e, kiekybinė prasme. Todėl reikia derinti kiekybinius ir kokybinius rezultatų vertinimus. Taip pat turime pripažinti, kad politikos tikslai bėgant laikui kinta ir mums reikia sugebėti sekti tuos pokyčius, prie jų derintis. Pavyzdžiui, migracijos krizė. Tai buvo prioritetas, tačiau nebuvo tokio dydžio prioritetas kaip šiandien. Todėl mums reikia sugebėti perkelti išteklius atitinkamai, kad geriausiai padėtume piliečiams ir užkirstume kelią tam, kad rezultatų tas siekimo sistema tam, taptų kliūtimi biudžeto paskirstimui. Antra, turime tęsti suprastinimo darbą. Aš dėkoju auditorumams, kuris dar kartą mums primena, jog paprastesnės taisyklės reiškia mažiau klaidų. Mes žengėme žingsnį į priekį, suprastinami e, e, kaštų išmatavimo galimybės, tačiau aš noriu pabrėžti ir komisijos narių Hogan ir Kretų pastangas. Jie tikrai rimtai ėmėsi šio darbo žemės ūkio ir regionės politikos rytise, įskaitant ir aukšto lygio darbo grupės sukūrimą suprasminimo srityje, kuri jau pradėjo dirbti. Ir kaip sakė pirmininkas Kaldeira, vidutinio laikotarpio peržiūra bus proga įvertinti, kaip naujosios priemonės, programos ir taisyklės padeda pasiekti rezultatų ir kur mums dar reikia atlikti korekcijas, kad rezultatai būtų geresni. Na ir pagaliau noriu pabrėžti rimčiausius iššūkius, su kuriais susidurime. Turime maž... E, tokį labiau susastytą biudžetą. Aišku, dėl to mes turime nuveikti daugiau, panaudodami mažiau lėšų, tačiau tai reiškia, kad turime sugebėti e, nustatyti ne tik pozityvius prioritetus, bet ir neigiamus prioritetus taip pat o tai e, visada pasirodo kur kas sunkiau. Todėl aš visus norėčiau paraginti, skaitant ir parlamentą, daugiau energijos skirti ten, kur e, geriausiai, daugiausia gauname vertės už pinigus. Padėkite mums būtent to siekiant Antras iššūkis būtų patikrinimo ir kontrolės e, kašto veiksmingumas. Audito rūmai atliko analizę tarp, dėl santykių tarp išlaidų tipų ir klaidų rizikos. O tai rodo, kad kažkurioms išlaidos yra susijusios su didesne klaidų rizika. Klausimas yra, kaip sudaroti su šią riziką. Komisija ir valstybės narės negali atsiųsti auditoriaus patikrinti kiekvieną išlaidų faktą tiesiog neturime tiek išteklių, todėl turime sugebėti suderinti mūsų patikrinimą ir kontrolę su rizikos lygiu. Aišku, kad reikia daugiau kontroliuoti tas rytis, kur rizika didesnė, tačiau tai nereiškia, kad, kad e, kontroliuoti galime šimtų procentų kiekvieną išlaidų faktą. Vėlgi turime dirbti su auditorumais, turime jais pasikliauti, siekiant kontrolės didesnio veiksmingumo. Na ir pagaliau norėčiau pakalbėti apie ypatingą iššūkį susijusiu su bendru rezultatų supratimu. Pone Dlabajova, kuri yra biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros pranešėja, tai jau yra minėjusi keletą kartų įvairiomis progomis, aš tam pritariu, mes turime dirbti ne lygiai rečiai skirtingose visatose. Turime dirbti kartu, apibrėžiant tai, kas yra tie rezultatai, kaip juos įvertinti, nustatyti veiklos tikslus, matus, kurie būtų patikimi ir kad mes suprastume vienodai visą tai, tam, kad tai, ką daro teis, auditorumai ir komisija būtų nukreipta e, tą pačią kryptimį. Norėčiau dar paminėti biudžeto valdymo klausimus, kuriuos paminėjo pirmininkas Kaldeira. Jis panadėjo apsarbavimo pajėgumus ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu apsarbuoti lėšas prasminga tuo met, jeigu apsarbuojame tas lėšas gerai. Ir pirmininkas Kalderė yra teisus, sakydamas, kad didinant, skubiai didinant apsarbavimo pajėgumus reikia būti atsargiems, nes galime uh, E, sumažinti projektų kokybę. E, kaip sakiau, mes e, subūrėme darbo grupę geresniam gyventinimui, kad galėtume padėti valstybėms narėms padidinti absorbavimą ir jo kokybę. Ir ši darbo grupė pasiekė įstabios pažangos nuo savo darbo pradžios. Matome 15 metų skaičius. Tai rodo, kad smarkiai pagerėjo uh, absorbavimo atsilikimas, e, to atsilikimo mažinimas. Aš taip pat e, dėkoju pirmininkui Kaldėriu už tai, kad jis paminėjo, jog būtina ir toliau gerinti prognozavimo pajėgumus. Mes dirbame šioje srityje ir aš esu labai patenkinta, kad e, mūsų prognozijos yra tikslesnės, o tai mums reiš, leidžia skirti pinigus ten, kur tai yra svarbiausia ir mes, e, aišku, ieškojame lėšų pabėgėlių krizai, tačiau faktas tai, kad turime geresnius prognozavimo pajėgumus, e, mums čia padėjo. Ir aš galiu pažadėti pirmininkų kalderai, kad mes ir toliau dirbsime šioje srityje, tai yra labai svarbi priemonė. Na ir pagaliau dėl e, finansinių pervedimų vėlavimų. Mes siekiame tą atsilikimą ir vėlavimą panaikinti. Mes ir toliau laikomės savo įsipareigojimų kitais metais pasiekti 2 milijardų lygį. Ir būtent čia mūsų taikoma biudžeto procedūra turi mums padėti. Turime įsipareigojimus ir mokėjimų asignavimus turi būti suderinti su šiuo planu. Baigdama norėčiau pasakyti, kad mūsų aptariamas biudžetas nereiškia, kad tai yra komisijos pinigai, parlamento pinigai ar Europos institucijų pinigai. Tai yra mūsų žmonių, mūsų piliečių pinigai. Ir mes esame atsakingi už tai, kad atsakingai geriausiai juos panaudotume. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, klausimų, į kurias mes tikimės jūsų atsakymų. Tai yra pirmiausiai klausimas susijęs su rezultatų vertinimu ir kaip mes esame pasirengę tos rezultatus įvertinti, nes audito rūmai nors mums pateikė ir mandagų, tačiau tikrai neteigiamą įvertinimą dėl rezultatų pasiektų ir ten parašyta atitinkamai skyriuje, kad yra puiku, kai yra patvirtinami e, atitinkami tikslai, tačiau jeigu tie suplanuoti tikslai nėra pasiekiami ir įgyvendinami, tai reiškia tik tai akių dumimą. Taigi aš norėčiau, kad e, prie e, rezultatų būtų grįžta. Ir mes puikiai žinome, e, nes daug laiko skiriame Lisabono strategijos įgyvendinimui, surinkime tinkamą klausimą e, e, dėl Lisabonos strategijos rezultatų išvada buvo, kad rezultatų nebuvo pasiekta, nes jų negalėjo būti pasiekta ir aš manau, kad atitinkamą klausimą, kai surenksime dėl strategijos Europa 2020, tai rezultatas vėl bus tas pats, jokių rezultatų, nes, ne, nes jų neįmanoma pasiekti. Panašu, kad mes ir nenorime jų pasiekti. Taigi, komisijos narė, norėčiau sužinoti iš jūsų ir išgirsti atsakymą, kaip reikėtų elgtis. Uh, šiuo klausimu, nes e, tik tai gražų žodžiai mums e, jų nepakanka. Dabar suteiksiu žodį Martinai Dalbajovai, yra 2014 metų biudžeto vykdymo pranešėja. Prašau. Madam Vice President. Ačiū labai gerbama pirmininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja, auditorumų nariai ir gerbiamas pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Pirmininkas, pristatydamas savo kalbą, paminėjo, jog audito rūmai yra pasirengę padėti parlamentui ir ypač mūsų komitetui, vykdant mūsų užduotis. Tad tikrai džiaugiuosi tuo ir džiaugiuosi, kad daug mūsų narių šiandieną čia atvyko ir daug svečių turime. Ir tų svečių netgi yra daugiau negu mūsų komiteto narių, tai rodo, kad tikrai esate pasirengę dirbti kartu su mumis ir tikiuosi, kad ir toliau šią vagą tęsime savo darbus. Na ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra susijusi su testinumu ir su pokyčiais tuo pačiu metu. Ir labai svarbu, kad tai nebūtų kažkoks tai vienkartinis veiksmas svarbu užtikrinti, kad tai taptų tam tikro mokymosi ciklo dalimi. Ir kai kalbu apie mokymasi, aš kalbu apie mokymasi visą gyvenimą, <coughs> ilgą laiką. Na ir šiuo atveju reikėtų kalbėti apie tą tokį ilgalaikį mokymosi ciklą, kuriame dalyvauja institucijos. Ir kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tiesiog norima pagerinti finansinį sąjungos valdymą. Be abejo, tų procesų lengvai nepakeisi, kaip minėjo gerbiama komisijos pirmininko pavaduotoje, tai yra struktūrinės ilgalaikės tendencijos, reikia atsižvelgti į vairiausius susijusius elementus. Tačiau tai yra pirmieji metai, kai yra įgyvendinama daugiametinė finansinė programa. Ir žinome, kad nemažai programų, kurios 14 metais buvo įgyvendintos, buvo apibrieštos tų taisyklių, kuriomis buvo vadovaujamasi per ankstesnį programavimo laikotarpį. Bet kuriuo atveju biudžeto patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimas padeda įvertinti įvairiausius iššūkius, kurie mūsų laukia nuo 14 iki 20 metų, taip pat padeda geriau įvertinti rezultatus, programos į įgyvendinimą, nemažai informacijos turime jau surimtos praeitie, tad, man atrodo, tikrai tinkamas laikas yra pasidalinti tą informaciją, pakalbėti apie pasiekimus ir taip pat labai svarbu užtikrinti, kad rastume naują pusiausvyrą tarp rezultatų, siekimo ir tikslų įgyvendinimo ir Apie tai jau kalbėjome e, per klausimą, į kurį, vyko, į kurį buvo atvykę įvairių komisijos generalinių direktorato atstovai. Ir ten buvo kalbėta apie finansinios valdysenos svarbą ir apie tai, kad čia užduotį turi pasidalinti visos interesuotos šalis, tiek ir komisija, tiek ir valstybės narės, tiek ir parlamentas, tiek ir auditorumai. Na ir jeigu neprieštarausite, norėčiau e, į tokias tris pagrindinės grupės padalinti savo pristatymą. Visų pirma, nauji iššūkiai. Antroji grupė yra testinumas. Ir trečia, trečioji dalis tai yra e, rezultatų siekimų pagrystas požiūris. Ir kalbant apie tuos naujus iššūkius, pirmąją dalį turiu pasakyti, kad itin džiaugiuosi e, naujosios audito rūmų ataskaitos struktūra. Čia daug dėmesio skiriama rezultatams. Ir kaip sakė komisijos pirmininko pavaduotoja, tai mums buvo visiems malonus surprizas, tad ačiū už tai. Dabar e, Kalbant apie trečiąją dalį, audito rūmai ten daugiau dėmesio skiria E, naujoms dimencijoms ir džiugu, kad bendros valdysenos skyriai taip pat kalba apie e, bandomuosius projektus, taip pat apie jau vykdytų projektų rezultatų vertinimą. Reikėtų nepamiršti ir to, kad audito rūmai skelbia daug specialiųjų ataskaitų, kuriuose jau ir taip yra kalbama apie rezultatus. Na ir tos specialiosios ataskaitos yra pagrystos e, rezultatų auditais. Na ir norėčiau E, savo pranešimo pirmojoje dalyje taip pat kalbėti apie tas specialiasias ataskaitas, taip pat e, apie tai, kaip jose vertinamos finansinės priemonės. Ir e, kalbant apie suderinimą su daugiametinė finansinė programa, tai yra naujas svarbus elementas, kurį taip pat palaikau. Manau, kad tai gali pagerinti ir pagilinti dialogą su kolegomis iš biudžeto komiteto, apibrėžiant naują rezultatų sistemą. Dabar dėl to testinumo. Be abejo, čia yra keletas elementų, kurie yra svarbus. Ir požiūris, kai vadovaujamasi sutartimis, padeda geriau įvertinti mūsų politikos kaštus ir bendras klaidų kiekis padeda įvertinti, kokie yra galimi praradimai. Na ir šiek tiek informacijos tiems kolegoms, kurie neturėjo galimybės perskaityti visos santraukos. 4,713 metais buvo, 4,8 2012, 3,9 2011 metais. Na ir dabar, siaučiant kriziai ir nedarbui, man atrodo, ES turėtų kovoti su bet kokiu nereikalingu lėšų švaistimu ir netekimu. Na ir 2012 metais, kaip sakiau, buvo 4,7 panašus skaičius ir 14 metais užfiksuotas šioks toks gerėjimas matomas, tačiau dėja nepakankamai didelis. Na ir turiu pasakyti, kad tikrai yra nepriimtina, jog 21 metus iš eilės e, vis dar randama klaidų ir priežiūros bei kontrolės sistemos dėja tik, yra tik iš dalies veiksmingos. Na ir manau, kad tai yra neprimtina ne tik man, bet ir jums visiems. Na ir e, audito rūmų ataskaitoje pabrėžiama valstybių narių atsakomybė šioje srityje. Čia kalbama apie tos sandorius, e, kuriuose randama e, klaidų. Ir valstybių narių institucijos paprastai turi pakankamą informacijos, kad nustatytų tokias klaidas ir jas ištaisytų. Tačiau dėja, jie nepasinaudoja ir tų klaidų neištaiso. Vis dėlto šiemet yra vienas naujas svarbus dalykas. Pirmą kartą istorijoje audito rūmai rado tą patį numatytą klaidų skaičių 4,6, tiek ir kalbant apie bendrą, tiek ir apie tiesioginę valdyseną. Ir man atrodo, kad labai svarbu šioje vietoje prisimti atsakomybę, nes kalbant apie tiesioginę valdyseną, e, ir apie klaidų skaičių 13 metais tai yra 3,7, 14 metais tai yra jau 4,6. Na, o kalbant apie bendrą valdyseną, nuo 4,2 iki 2,6 procentų sumažėjo klaidų skaičius. Na ir akivaizdu, kad jeigu komisija būtų pasinaudojusi visa informacija, kurią galėjo gauti, manau, kad būtų buvę galima užkirsti e, kelią daugumai e, klaidų. Ir norėčiau išgirsti ir komisijos atstovų komentarų šio klausimu. Na ir Trečias elementas - tai yra rezultatais pagrystas požiūris. Manau, kad tai yra tiesiog neišvengiamybė ir tai yra susijęs su tam tikrais mąstysenos pokyčiais, nes kai komisija leidžia ES pinigus, naudoja ES lėšas, ar tai kartu su valstybėmis narėmis, kalbant apie tą e, bendrą pasidalyjimą valdyseną ar apie tiesioginę valdymą, labai svarbu užtikrinti, kad lėšoms būtų naudojamos siekiant konkrečių tikslų. Ir labai svarbu, kad finansinis valdytojas įvertintų e, savo veiksmų pasiekmes, rezultatus ir prisitaikytų prie e, naujos realybės. Na ir po Lisabono sutarties įsigaliojimo tai jau nėra susiję vien tik su sveiku protu, jeigu galima tai pasakyti. Komisija turi ir privalo vertinti savo veiksmus ir pagal 318 Lisabono sutarties straipsnį tokia prievalė yra numatyta. Komisija jau pakeitė savo e, tarpusavio valdysenos priemonės, e, teikiamų ataskaitų mechanizmus, tačiau pagal 318 straipsnį e, vertinimo ataskaita, kuri yra rengiama, yra tikrai labai svarbus patobulinimas. Ir taip pat be abejo galima pagerinti ir tai, kaip komisija skelbia tuos rezultatus, informaciją apie rezultatus, kurie buvo pasiekti. Na ir nemažiau svarbu šiuo atveju yra ir apibriežti tikslus. Ir tai reiškia, jog reikia itin blaiviai įvertinti realybę. Tikrai nesiekime sukurti kažkokių tai naujų biurokratinių sluoksnių, kalbant apie pagrindinius veiklos rodiklius, e, naujų ilgų ataskaitų rengimą. Priešingai, kaip tik reikia vengti nereikalingos biurokratinės naštos, tiesiog suteikti visą reikalingą informaciją administracijai. Ir man atrodo, kad ir pirmininko pavaduotoja Georgieva kalbėjo apie tą bendrą supratimą, bendrą požiūrį. Ir man atrodo, kad mes visi turime pasikalbėti apie tai, kas yra rezultatai, kas yra uh, uh, ta bendra pridėtinė vertė. Ir man atrodo, kad kartu su auditorumo atstovu uh, naudojame panašius terminus ir tuo džiaugiuosi. Tad ačiū už tą bendrą supratimą ir susitarimą. Na ir kalbant apie generalinių direktorių vaidmenį, man atrodo, kad pagrindiniai veiklos rodikliai turėtų būti pagristi konkrečiais skaičiais. Ir man atrodo, kad komisijos tarnybos turėtų dirbti iš vien, kad būtų pasiekta bendrų politinių tikslų. Europa 2020 strategija buvo pagrista e, bandomaisiais projektais. Yeah taip pat komisijos tarnybų veiklos pergrupavimu. Tačiau kalbant apie partnerystės programas ir susitarimus, tam yra tikrai skiriama nemažai dėmesio ir savo pranešime auditorumai taip pat apie tai kalba. Kalbant apie Europos semestrą, buvo nustatytas dar vienas bendradarbiavimo mechanizmas tarp komisijos ir kitų tarnybų bei klasterių. Tai numatė naujoji Junkerio komisija ir praeisiais metais jau kalbėjome apie tai, kad vidinio komisijos organizacija neturėtų sukurti naujų biurokratijos ir administracinės naštos formų. Na ir visi šiandieną pasisakė, jau kalbėjo apie supaprastinimą ir geresnį reglamentavimą ir tai yra vieni iš pagrindinių Junkerio komisijos tikslų. Supaprastinimas yra tiesiog būtinas, jeigu norime sumažinti klaidų lygį ir jeigu norime pasiekti geresnių rezultatų. Na ir kadangi pas mus šiandieną atvyko pirmininko pavaduotojai, kurie atsakinga už geresnį reglamentavimą ir darbo koordinavimą komisijos viduje ir taip pat už darbą su parlamentu ir taryba, kad būtų e, pašalintos nereikalingos biurokratinės naštos, manau, kad būtų galima artimiau bendradarbiauti su mūsų komitetu šiuo atveju nes pas mus šiandien atvyko daug Europos audito rūmų narių. Būtų džiugu, jeigu čia ir daugiau komisijos atstovų matytume, juk biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra yra vienas svarbiausių tikslų ir mūsų visų bendras darbas. Na ir baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Biudžeto vykdymo patvirtinimas yra galimybė diskutuoti apie visus tos klausimus su komisijos atstovais, su komisijos tarnybomis. Ir tai yra galimybė iškelti klausimus apie atitikti rezultatus, apie pusiausvėros paieškas, tačiau taip pat svarbu kalbėti apie komisijos pajėgumus, teisomosius pajėgumus ir taip pat apie valstybių narių atsakomybę, kalbant apie pasidalėjimąją valdyseną. Na ir mūsų tikslas yra aiškus. Mes norime suformuoluoti pasiūlymus, kad būtų pagerintas uh, finansinis valdymas ir kad būtų vadovaujamasi į rezultatus orientuotų požiūrių. Turiu ir keletą konkrečių klausimų, tačiau galbūt čia ir sustosiu, o tos klausimus užduosiu vėliau, kai pereisime prie klausimų atsakymų valandėlės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Dabar leisime pasisakyti frakcijų atstovus pirmiausiai, po to kitiems komiteto nariams, tam, kad po to galėtume dar surenkti ir apibendrinamą diskusiją, taigi būtų puiku, jeigu mūsų prelegentai galėtų kalbėti trumpiau tam, kad komiteto narių kuo daugiau galėtų pasakyti. Pirmasis kalbės kolega Savarma. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, aš tik tai žvalgiausi aplinkui ir bandžiau pasisveikinti su kitais komiteto nariais. Šiaip jau aš kalbu įprasta tvarka Europos liaudės partijos frakcijos vardu, jeigu dalyvauju posėdį. Ar dabar suteiksite man žodį? Aš norėčiau padėkoti nuoširdžiai auditorumo pirmininkui pono Kaldeiriui už tai, kad dar kartą pas mus atvyko ir suteikė mums išsamios informacijos apie tai, kas vyksta. Taip pat Noriu padėkoti komisijos vicepirmininkai Georgijevai už jos pastangas dabartinėmis aplinkybėmis ir visos komisijos pastangas, kuo geriau tvarkyti ES biudžetą. Aš nenoriu kalbėti per ilgai, pirmiausiai noriu pasiūlyti nešvaistyti laiko per daug dėmesio skiriant klaidoms. Mes puikiai žinome, kokia yra padėtis, klaidų ir toliau pasitaiko ir jų skaičius praktiškai nesikeičia. Ir aš nesutinku su teiginiais, kad bendras klaidų skaičius mažėja. Aš per ilgai dirbau Europos parlamente tam, kad patikėčiau šiomis istorijomis, kurios yra kartojamos kiekvienais metais. Mes turime kalbėti apie ateitį, o ne apie praeitį. Ir e, norėdamas e, pakalbėti iš esmės, manau, kad e, jeigu norime, kad iš tiesų įvyktų pokyčiai ir jeigu norime iš tiesų sumažinti tą materialių klaidų skaičių, tai turime imtis esminių pokyčių, nes dabar situacija man primena tą puikiai žinomą istoriją apie katę, kuri bando pagauti savo uodegą. Taigi, mes puikiai žinome sutinku su pranešėja ir su komisijos vicepirmininkė, kad pokyčiams reikia laiko, jie per vieną dieną neįvyksta, tačiau mes jau per ilgai apie tai kalbame. Ir tikrai kalbame apie tai ne vieną dieną, taigi turime pradėti nuo pradžių ir mes negalime tikėtis, kad valstybės narės pačios pasirūpins tuo, kad klaidų nebeliktų. Komisija kartu su auditorumais ir Europos parlamentu iš tiesų yra atsakingiausios institucijos už klaidų mažinimą. Mano vertinimu ir atsižvelgiant į rezultatus, kurie buvo pristatyti metinėje finansų valdymo ataskaitoje, yra štai kokie. Mes privalome iš anksto sugebėti įvertinti situaciją ir daug anksčiau nei e, sugebame tą padaryti dabar. Mes e, turime sugebėti vertinti investicijas dar prieš e, jų pradžią, taip pat turime vertinti ir sugebėjimą pasiekti užsibrieštus tikslus ir turime susitarti dėl bendrų rezultatų rodiklių. Tačiau bijau, kad prieš įmantis e, tikrų pokyčių Prieš pradant įgyveninti visus šios dalykus, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau, reikia įvertinti sritis, kuriuose mes galime geriausiai panaudoti savo bendrusius išteklius. Taip pat mes turime žinoti, pritariu komisijos atstovams, ir tas sritis, kuriuose mūsų lėšos panaudojamos netinkamiausiai, nes tai yra dvi to paties medalio pusės. Jeigu nežinosime, kur investuodami pasiekime blogiausių rezultatų, tai nežinosime ir kur investuodami pasieksime geriausių rezultatų. Ir būtent į šios klausimus turime labiausiai susitelkti. Likimo ironija yra tai, jog atrodo, jog mes turime atitinkamą informaciją, galime ją pasinaudoti jau dabar daugmaž. Tačiau mes e, tik tai privalome pasiryšti žengti tą paskutinį žingsnį, tai ir apsispręsti ir pasinaudoti tą turimą informaciją. O tai turėtų reikšti, kartojant pirmiko kaldeiro žodžius, praeinti komisiją visapuškai pasinaudoti savo taisomosiomis galiomis, išieškant netinkamai panaudotas lėšas ir čia noriu pasakyti, kad iš tiesų labai džiaugiuosi, kad būtent audito rūmai labai pabrėžia į rezultatus orientuotą biudžeto lėšų panaudojimą ir man tai yra labai svarbu, nes aš viską vertinu kaip bendrą ciklą, kurio atskiros dalys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios Ir e, mes tikrai negalime savavališkai pakeisti to viso ciklo sukimosi krypties. Mes e, turime būti kantrus suvokti, kad viskam prireiks laiko, tačiau jeigu nepakeisime iš esmės savo požiūrio į e, tą ciklą, kitaip tariant, neįvertindami sričių, į kurias investuojame, neapsispręsdami dėl bendrų rezultatų rodiklių. Ir nesuvokdami, kad jeigu neinvestuosime būtent į tas sritis, į kurias reikia investuoti, mes nesulauksime geresnių rezultatų per timiausius metus. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu šį žingsnį žengsime, tai beveik automatiškai klaidų lygis sumažės ir rezultatai pagerės, nes tai yra dvi to paties medalio pusės. Tokią žinią šiandien visiems norėčiau pasiūsti, nes šiam komitetui ši diena iš tiesų yra labai svarbi ir tarp kitko manau, kad biudžeto kontrolė e, jai turėtų atitekti vienai svarbiausių rolių šiame procese, nes e, biudžeto lėšų panaudojimas siekiant rezultatų, tai nėra e, kažkas įprasto žmonėms. Aš noriu išlikti mandagus, tačiau noriu pasakyti paprasčiausiai, kad tai, kaip buvo elgiamasi su visais šiais dalykais per pastarį šimtmetį turi pasikeisti, nes e, likščionis elgesys praktiškai buvo labai veidmainiškas, nes pirmiausiai turime suvokti, kad čia mes kalbame iš tiesų apie žmonių pinigų panaudojimą, nes jeigu tai nebūtų žmonių pinigai, tai galbūt mums galėtų nerūpėti, kaip jie yra panaudojami. Taigi viskas turi pasikeisti. Pirmininkė, taip, dabar noriu pasakyti, kad dabar e, buvo pristatytas 21 sąskaitų patikimumo pareiškimas. E, Pone Ajalai Sender žodis. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, nes posėdį tar... transportas buvo šiek tiek chaotiškas. Mes pirmiausiai noriu pasveikinti auditorumo atstovus, kitus svečius salę, padėkoti ponui Kaldeiriui. Ši ataskaita tokia, kokia jie yra mums pristatyta, yra sveikintina. Ši ataskaita suteikia daug peno mintims. Vėl galime konstatuoti, kad esame sisteminių problemų. Klaidų lygis išlieka toks pats. O tai, žinoma, yra susijęs su projektų programų įgyvendinimo kokybė, taigi kyla klausimas, kokiuose srityse pasitaiko daugiausiai klaidų ir čia svarbus vaidmuo tenka taip pat ir lėšų gražinimui į ES biudžetą. Taskaitoje minima, kad biudžetas šiuo metu patiria rimtą spaudimą, kalbant apie signavimus mokėjimams, mes dar uh, sugebame išsaugoti gerą vardą, tačiau e, finansų krizė čia mums iš tiesų pridarė nemažai bėdų, o turimas finansinės priemonės ir netiesioginio finansavimo priemonės galbūt taip pat turėtų būti jomis naudojamasi skaidriau. Valstybės narėse yra įgyvendinama nemažai programų gyvenimus priemonės susijusios su Junkerio investicijų planu. Todėl turime išlikti labai budrus ir apdairus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į dar vieną grėsmę. Jie yra susijusi su ES biudžeto finansavimu, kuris vyksta pakankamai problematiškai. prognoze situacija nėra pati geriausia. Pagal Junkerio planą mes praktiškai įsipareigojome pakeisti daugiametę finansinę programą, iš naujo ją peržiūrėti. Tačiau finansų krizė vyksta jau pakankamai ilgą laiką ir ypač pietų Europos šalis nuo jos kenčia jau pakankamai ilgai. Mes žinome, kad jie yra, tačiau ilgą laiką mes elgiamės neatsakingai ją ignoruodami. Taigi dėl finansų krizės mes patiriame rimtą spaudimą, todėl turėtume iš naujo įvertinti savo prioritetus. Tai taip pat buvo minėta ir taip pat būtina pakankamai lankščiai elgtis planuojant biudžetą. Reikia iš naujo apibriežti tikslus, perskirstyti, perstumdyti kai kurias biudžeto eilutes, lėšas perkelti iš vienos eilutės į kitą. Tai yra susijęs su tam tikromis grėsmėmis. Taryba svarstydama Junkerio investicijų planą tikrai nepasirodė iš geriausios pusės, nuolat kaišėjo mums pagalius į ratus, todėl aš vėl noriu paklausti, kaip mes ketiname šios problemas spręsti, atsižvelgdami į pačius naujausius iššūkius. Mes dabar pateikėme atitinkamą analizę, situacijos įvertinimą, žinome, kokiuose srityse padaroma daugiau klaidų, galbūt reikėtų tam tikrų sisteminių pokyčių atitinkamų, bei peržiūrėti daugiametę finansinę programą, apie kurią čia taip pat kalbame. Na, ir savaime suprantama labai svarbus klausimas susijęs su nuosavomis, nuosavais ištekliais. Ir čia manęs komisijos pateikti atsakymai nelabai tenkina, nes juose neatsižvelgiama į visą eilę įvairių grėsmių Taigi jau pribrendo laikas sisteminiams pokyčiams, siekiant e, tinkamiau, geriau vykdyti biudžeto planavimą, e, orientuoti biudžeto lėšų panaudojimą labiau į rezultatus pasiekiamus. Jeigu mes vis dar siekiame gyveninti programą strategiją Europa 2020, dar tinkamiau administruoti planus ir programas nacionalinių lygmenių, tai čia reikia situaciją ženkliai pagerinti, reikėtų pasitelkti iš ankstinį planavimą, reikia sustarti dėl bendrų rezultatų rodiklių, pagal kuriuos būtų galima įvertinti pasiektus rezultatus. Taip pat ES biudžetų lėšų įsisavinimo klausimas yra labai svarbus klausimas. Galbūt mes turėtume daugiau dėmesio skirti paprastesnėms tradicinėms programoms. Taip pat noriu padėkoti ir komisijos vicepirmininkė už jos pastangas parodytą užsidėgymą. Šiuo kalbant apie ES lėšų įsisavinimą ir programų gyvendinimą, norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip galėtume situaciją pagerinti, nes e, yra patvirtinta Junkerio investicijų programa, taip pat veikia įvairios europinės agentūros, kurios turėtų padėti paramos gavėjams, kalbant apie lėšų, programinių lėšų įsisavinimą. Tačiau čia man susidaro įspūdis truputėlį, kad šie procesai nėra tinkamai kontroliuojami. Ne, pabaigai dar norėčiau keletą žodžių tarti apie finansinės priemonės, norėčiau paklausti komisijos kaip komisija ketina elgtis su šiomis priemonėmis, nes Junkerio planu yra, galima sakyti, naujos sąlygos nustatomas planuojant ES biudžetą. Tačiau auditorumai kalba apie tai, kad e, biudžeto lėšos nėra visapusiškai panaudojamas, e, visos yra panaudojamas, taigi norėčiau sužinoti, kaip reikėtų tinkamiau administruoti tas finansinės priemonės. Ačiū dabar kolega Černieckis, sakai, frakcijos vardu, prašau. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirminkė, ponia vicepirminkė, komisarė, auditorumų pirmininkė, auditorumų nariai. Dėl klaidų lygio 14 metais 4,4 procento. Tai labai arti ir 13 metų lygiui kuris buvo 4,5 procento. Galima pasveikinti, žinoma, visus, kad jis nedidėja, bet kodėl jis yra beveik tokio pat lygio. Praktiškai daugelį metų vis ta pati istorija kartojasi. Reikia pasakyti, kad komisija, valstybių narių institucijos ar nepriklausomai auditoriai pasinaudojo visą informaciją, kuri jiems prieinama. Nemaža klaidų dalis galėjo būti ištaisyta ar galėjo būti joms užkirstas kelias. Tai reiškia, kad reikia aktyvesnių veiksmų iš valstybių narių pusės, tačiau dar svarbiau yra tai, kad tai turėtų daryti Europos komisija mano nuomonė. E, rezumant, norėčiau pasveikinti audito rūmus, taikant naują požiūrį, mes manome, kad tai yra naujo darbo pradžia. Ačiū. Jūs baigėte? Ja. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege. Dabar Alde frakcijos vardu kolega Toireris kalbės. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš Alde frakcijos vardu taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui Kaldeirai ir visai auditorumo komandai, ne tik už dabar pateiktą ataskaitą, tačiau taip pat ir už visą per metus atliktą darbą, rengiant specialiasias ataskaitas, susidaro įspūdis, kad į šią e, metinės veiklos ataskaitą taip pat yra įtrauktas ir visas metų darbas e, labai sklandžiai ir tinkamai. Kolegos jau minėjo pačius svarbiausius aspektus, todėl aš apsiribosiu tik tai keliais pastebėjimais. Anksčiau mes labai ilgai ir intensyviai diskutavome apie tą metodiką, pagal kurią yra nustatomas prognozuojamas e, klaidų lygis ir e, kolegos dabar kelia klausimą, ar dabartinę sistemą galėtume pakeisti geresnė į rezus, rezultatus orientuotą sistemą. Auditorumai patikė atitinkamus pasiūlymus, ačiū jiems už tai, tačiau dabar sutartyse yra užfiksuotas atitinkamos pamatinės nuostatos ir todėl e, mes turime įvertinti nustatytą klaidų lygį, o šis nustatytas klaidų lygis parodo Europos parlamento reikalauta ir e, Europos parlamento daroma įtaka savo sprendimais ir savo ataskaitoje rašote, kad taisomosios priemonės, kurios buvo, kuri buvo imtasi valstybėse narėse kartu su e, komisija ir prieš kelis metus biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešime mes to labiausiai ir reikalavome, kad būtų gyvendinamos iš komisijos pusės atitinkamos taisomosios priemonės ir būtent dėl šių taisomųjų priemonių klaidų lygis būtų siekęs 5,5 procentus, o pasitelkus taisomasios priemonės klaidų lygis sumažėjo iki 4,4 procentų ir <clears throat> būtent parlamentas ir labiausiai reikalavo iš komisijos prisijimti savo atsakomybę pagal e, pasidalomą į valdymas tam, kad lėšos būtų panaudojamos ir administruojamos tinkamiau ir dėl to sumažėtų klaidų lygis. Jo, tuo blogiau, kad kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, regioninio bendradarbiavimo, miestų plėtros ir kaimo vietovių plėtros politikos sritise, e, jeigu būtų buvusios taisomosios priemonės veiksmingiau taikytos, tai e, ten nustatyta 6,1 procento klaidų skaičius regionės politikos miestų plėtros politikos sritise ir 6,2 procentų kaimo plėtros politikos sritise klaidų e, lygis būtų e, sumažėjęs iki 3,3 procentų, jeigu vertintume apimtis biudžeto e, skirtas būtent šioms sritims, tai iš tiesų galėtume konstatuoti, kad e, šioje srityje e, teigiamai pasita... švelniai tariant tikrai būtų galima geriau išnaudoti turimą tinkamų lėšų panaudojimo potencialą ir tokiu būdu išvengti netinkamų investicijų paminėjote kai kurios pavyzdžius savo ataskaitoje ir e, jose e, atspindimas taip pat ir Alde frakcijos įdėtas darbas, Europe 8 jūs e, minite, mes taip pat e, šiai temai skiriame daug dėmesio, taip pat mes atkreipiame dėmesį į uostų infrastruktūros plėtrą, uostų, prie kuriuose praškai nesišvartuoja jokie laivai arba automagistralių mokamų infrastruktūrą. Tai yra labai svarbus aspektai ir mes biudžeto kontrolės komiteto nariai tikimės iš komisijos, kad ateityje atitinkamos klaidos nebus kartojamos ir netgi iš valstybių narių bus pareikalauta gražinti suteiktą ES finansinę pagalbą, tačiau svarbiausia, kad ateityje tokios netinkamos investicijos nesikartotų. Dar vieną aspektą norėčiau paminėti, jis susijęs su 7 mokslinio tyrimo pagrindų programa Joje yra pateikiamas labai aiškus pavyzdys apie tai, kaip maža vidutinė įmonė kartu su savo e, keliais, e, keliolika e, projekto partnerių įgyveno projektą, kuriam iš tiesų nebuvo e, netgi galima skirti e, finansavimo. Ir aš galiu įsivaizduoti tą nesmulkų verslininką, kuris kreipėsi Europos Sąjungą finansinės paramos ir e, kiekis pastangų įdėjo ieškodamas visoje Europoje partnerių savo projektui, atitinkamą tinklą sukurdamas ir galiausiai jis turėjo išgirsti atsakymą iš ES institucijų, kad investuotos lėšos jam negalės būti kompensuojamos ir jis dabar susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis. Taigi manau, kad mes turime atkreipti dėmesį ne tik atinkamą lėšų panaudojimą, tačiau taip pat ir į e, būtinybę išsaugoti ES institucijų, ES gerą vardą, įvaizdį tam, kad apskritai tokie projektai nebūtų priimami ir e, svarstomi, teikiant galimą paramą. Taigi, dar vienas aspektas, kuris pakankamai išsamei yra minimas ataskaitoje, tai yra orientavimasis į rezultatus. Ir klausimas, kaip bus ateityje. Mes esame dėkingi komisijos vicepirmininkai Georgievai už tai, kad e, jie atsižvelgia į mano per praėjusią kadenciją didelę balsų daugumą parlamente patvirtinto pranešimo nuostatas ir įtraukė nes į savo pasiūlymą ir mes dabar jau galime konstatuoti, kad net ir dabartinėmis aplinkybėmis įgyvendinant strategiją Europa 2020 galima pasiek, pakeisti situaciją į gerąją pusę, sudarant partnerystės susitarimus. Ir aš noriu Alde frakcijos vardu pabrėžti, kad net ir dabartinėmis aplinkybėmis mes jau tikimės, iš komisijos, kad atitinkamos biudžeto eilutės ir programos būtų tinkamiau orientuotos į strategijos Europa 2020 tikslus, tam, kad bent jau vėliausiai per vidurio, vidurio laikotarpio peržiūrą daugiametės finansinės programos e, galėtume šios pakeitimus atitinkamai įvertinti ir e, atitinkamai perorientuoti programas, jas peržiūrėti, geriau suderinti su strategijos tikslais ir naudodamasis progą norėčiau tai atkreipti dėmesį, tai kaip e, tą padarė ir pranešėja Martina Dlabajova, labai ačiū. Guoja frakcijos vardu nėra kam kalbėti, žaliųjų frakcijos vardu Bartas dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti auditorumams. Manau, kad mes esame geri sąjungininkai. E, tai yra parlamento biudžeto kontrolės komitetas ir auditorumai, nes jūsų atliekamas darbas tikrai yra ypatingai didelės vertės. Taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad vis daugiau dėmesio Jūs skiriate ne kiekybei, bet kokybei ES finansuojamų projektų rezultatus vertindami. Dėkuoju Jums už šį atliktą darbą, tačiau taip pat turiu prisipažinti, kad jau 16 metų dirbu šiame komitete. 17 kartą jau e, išklausau ir galiu perskaityti auditorumo parengtą ataskaitą ir e, turiu pasakyti, kad e, E, ciniškumas ir pesimizmas yra mano geriausi draugai ir laimiai, nes priešingų atveju nebejaukščiau jokio džiaugsmo čia dirbdamas. Ir turiu pripažinti, kad e, parlamento ir komisijos tarpusavio santykiai per pastaros 17 metų smarkiai pagerėjo. 90 metais mes praktiškai atsisakėme patvirtinti komisijos pateikta ataskaita ir tai buvo santykių dugnas tuo metu. Bei e, turiu konstatuoti, kad e, nuo to laiko santykiai su komisijos smarkiai pagerėjo. Noriu padėkoti taip pat už tai ir dabartiniai komisijos nariai Georgyvai, nes komisija visuomet išklauso parlamento pozicijos investuoja į tą santykių gerinimą, yra pasirengusi atsakyti klausimus, už tai taip pat ačiū. Ir šį rytą Aš žinoma dar neperskaičiau viso dokumento, tik tai e, jo apžvalgą. Ir e, dabar aš savęs klausiu, ką turėčiau įrašyti į pranešimą spaudai, kuris turėjo būti paskelbtas šį rytą. Ir aš nusprendžiau padaryti paprasčiausią dalyką, paimti praėjusių metų pranešimas spaudai, pakeisti šiek tiek skaičius ir jį iš naujo paskelbti ir galėjau tokį dar išnašą įrašyti, kad šis pranešimas lygiai toks pats kaip prieš metus, prieš du metus, prieš tris metus ir taip toliau. Taigi noriu pacituoti dabar tai, ką ponė Gergievas sakė. Kalbėjo apie būtinybę atgauti piliečių pasitikėjimą ir jūs minėjote sisteminius pokyčius, kurie nevyksta per vieną dieną, jie turi būti vykdami žingsnis po žingsnio diena iš dienos. Man kyla klausimas, ar e, to, taip turėtų atrodyti pokyčių tendencija žingsnis po žingsnio diena iš dienos. E, kai, e, taigi, kada išaušta diena, kai mes turėtume pasiekti 2 procentų klaidų lygį, manau, tam prireiks poros dešimtmečių, taigi labai daug vilčių mums tokia perspektyva nesuteikia. Noriu užduoti keletą klausimų, jums nedaug, nes Strasbūrė dar mūsų laukia diskusija per plenarinį posėdį, tačiau iš auditorumų išvadų galime matyti, kad 80 procentų Sakomybės už lėšų panaudojimą tenka valstybėms narėms. Ir ta lėšų išieškojimo gražinimo strategija leido sumažinti klaidų skaičių bendrai iki 4,4, priešingų atveju jis būtų bus dar didesnis, tačiau vertinant atskiras sritis, ir atsižvelgti tai, kad jeigu valstybės narės būtų pasinaudojusios visą turimą informaciją ir ėmusios veiksmų, tai klaidų skaičius būtų galėjęs sumažėti iki 3-4 procentų, turint omenyje, kad neperskaičiau visos ataskaitos, nakties tam nepakako, ponė Kaldeira. Noriu jūsų paklausti, kokiose valstybėse narėse situacija yra blogiausia, kokiuose yra daroma daugiausiai klaidų. Paskutinė ataskaita jūs jas paminėjote ir galbūt po to e, pranešėja taip pat galėtų pasiūlyti e, artimiau pabendrauti draugiškai su tomis valstybėmis narėmis ir e, bendrai pagalvoti, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad situacija pagerėtų. Ponas Gergyvas nori paklausti jūs kaip komisijos narė vis dar e, sugebėjote išsisukti nuo atsakomybės už e, e, biudžeto vykdymą ir kovą su sukčiavimu. Ir iš tiesų už 2014 metų biudžetą jums didelė atsakomybės dalis netenka, tačiau jeigu dar po vienerių metų mes konstatuosime, kad situacija nepagerėjo, tai mes turėsime su jumis uh, padiskutuoti ir politiškai. Taigi noriu jūsų paklausti, kokiu priemonių dabar ketinate imtis. Jau antrą tokio pobūdžio ataskaitą perskaičiusi. Ir ar e, jūs e, diskutavote su auditorumais, ar jūs parengėte kokias nors specifinių priemonių planą, veiksmų planą tam, kad užtikrintumėte, jog kitais metais iš tiesų būtų žengtas e, žingsnis į priekį, ne septynmylis žingsnis, tačiau vis tiek, kad situacija šiek tiek pagerėtų tam, kad e, būtų galima uh, paneigti ir euroskeptikų prognozes. Aš žinau, kad ši diskusija yra pakankamai sudėtinga, tačiau ta diskusija jau vyksta biudžeto kontrolės komitete gerą dešimtį metų apie tai, kokiu konkrečiu priemoniu reikėtų imtis tam, kad valstybės narės pagaliau tinkamai atliktų tai, ką jos turi atlikti. Mes puikiai žinome, kad e, dabar sąskaitų patikimumo e, pareiškimas deklaracija yra pasirašoma ne finansų ministrų, o žemesnių administracinių lygmenių. Tačiau iš esmės situacijos tai negerina, taigi mes turime sužinoti, e, kas yra blogai, kokie veiksmai atliekami netinkamai ir mm, e, kaip padaryti, kad atitinkamos lėšos paprasčiausiai, kurios yra netinkamai panaudojamos, netgi nebūtų išmokamos. Ta pati klausimą noriu užduoti ir ponui Kaldeirai, nes e, šiuo sunkiu Europai metu, manau, kad e, reikėtų jos žmonėms tokių teigiamų signalų kitais metais. Dėkuoju. Dabar kolega Valė. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmams už jų nuolatinį darbą, nes be tų popierių, kuriuos turime, yra ir daug vertingos informacijos, kur yra naudinga. Ir, aišku, e, šis darbas gali pagerinti ir mūsų politinį darbą. Norėčiau pradėti nuo klausimo, kuris buvo paminėtas vicepirmininkos Georgijovos apie pabėgėlius šiuo metu. Tai yra viena iš didžiausių problemų, kurią reikia stebėti ir spręsti. Daug pinigų yra skirta šiai problemai spręsti ir aš nerimauju dėl kontrolės E, trūkumą šių lėšų atžvilgių. Matome, kas atsitinka, kai e, lėšos panaudojimas buvo pabėgėliams Italijoje, o jos naudojimas ir kitose šalise už ES ribų, kad būtų išvengta netinkamo tų lėšų panaudojimo. Turiu galvoje čia Turkiją, kitas šalis, kurios gavo labai daug lėšų, pavyzdžiui, pasirinkimo narystai lėšų, reikia patikrinti, kaip tos lėšos panaudojamos. Situacija yra kritinė ir spręsdami ją neturėtume sukurti naujos kritinės situacijos, turime atsargiai naudoti tas lėšas. Dėl mokėjimų klaidų viešųjų pirkimų konkursuose matome, kas vyksta, kai trūksta skaidrumo, norėčiau pasiūlyti sprendimų, nes labai tose regionuose, kur mes lankėmės, kur mes dirbame, mes bandome įtraukti piliečius į biudžeto vykdymą. Mes bandome nekurti tų sienų. Mes įtraukiame piliečius, kviečiame juos kartu dalyvauti kontrolėje. Kaip sakiau, daugelė daugelis politinių partijų įvairiose šalise čia stato sienos. Mes darome priešingai ten, kur mes esame valdžioje, nes klaidos kyla dėl skaidrumo, tokio propaguojimo skaidrumo trūkumo. Turime įtraukti piliečius, nes jeigu to nedarysime, jeigu užsidarysime už aklinų durų, tai niekuomet nepasieksime jokios pažangos. bus tas pats, kaip e, buvo prieš e, daugybę metų, kaip minėjo panas Bart, kaip minėjo Bartas. Turime įtraukti piliečius, socialinę žiniasklaidą, internetą. Turime juos įtraukti kontroliuojant išlaidas. Nes būtent jie tuo užsima dažnai, o ne politinės partijos. Toliau klausimas dėl muitų mokesčių komisija patikė praėjusiais metais gairias audito rūmai dar kartai e, kalba apie auditą valstybės narėse. Valstybės narėse, kurios neatsižvelgia į muitinių patikrinimus kitose valstybės narės. Tūkstančiai konteinerių atvyksta į valstybės narės, yra daugybė produktų, kurie pavojingi sveikatai. E, e, svarbu, kad tikrinimas vyktų ir komisija turi pateikti labai aiškias tikras gairias, nes kitaip e, rizikuojame pakengti piliečių sveikatai grinai siekiant pelno. Turime labai atidžiai stebėti atvykstančias prekes ir turi būti labai aiškiai tikrinimo procedūra. Iš esmės kalbama apie pelną, nes tikrinimas yra nepakankamas. E, Italijos regionai e, informu, patikė įvairią informaciją apie jaunimo garantijas, apie startuolius, kuriems reikia lėšų, e, kuomet juos priima jauni, jaunuolius, juos apmoko. Komisija skiria lėšas regionui, o regionas po to tų lėšų neperdoda startuoliams. Ir e, įstumimas tokios įmonės į kampą, kuris e, tai gali užtrukti 7-8 metus, todėl komisija turėtų raginti regionus ir valstybės narės laiku atlikti tuos mokėjimus. Infrastruktūra. Čia problema vertinant projektus taip pat yra, e, kai finansuojami projektai skirti geležinkeliams, keliams. Tokie projektai turėtų apsimokėti patys, jeigu e, poveikia vertinimai aiškiai nerodo, kokia yra ekonominė viso projekto pusė, tai nebus užtikrinta, kad projektai atsipirktų. Labai svarbu, kad pagal Junkerio planą būtų vykdomi eksantė patikrinimai ir įvertinimai, nes kitaip mes tiesiog e, turėsime skirti dar e, pinigų tokiems projektams. Ir e, tiesiog finansuosime ir nusikaltelius, kurie dažnai kišo rankas tokius dėlius projektus. Turime užtikrinti, kad Rusijos narės kartu su komisija dirbtų kartu, gernant šią sistemą. Na, o svarbiausia yra tai, kad mes turime šimtų procentų skaidrus, turime įtraukti piliečius į e, valstybinarių ir ES institucijų darbą, nes jeigu užsidarysime duris, nieko, nepavieksime veiksmingumą. Mano sprendimas būtų didesnis piliečių įtraukimas į išlaidų kontroliamas procesą ir tuomet rezultatai bus geresni. Labai ačiū. Išklausim frakcijų atstovų pasisakymų. Paskutės frakcijos atstovų nematau, dar dešimt kolegų prašo žodžio, taigi prašau visų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, dabar kolega Celeris dvi minutės kalbės, ačiū. Ačiū pirmininkė, pamėginkime, nes jau daug kas buvo pasakyta net jeigu aš to ir nesakiau, aš savo ruoštų noriu padėkoti pirmininkui Kalderai auditorumams už išsame įvairiomis detalėmis praturtintą ataskaitą ir taip pat e, noriu pasakyti, kad tik vakar vakare gavau šį, šią ataskaitą, negalėjau įsitikinti į detalės, tačiau Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad jeigu vertintume tik tai klaidų lygį, tai didelių pokyčių nepastebėtume. Iš tiesų skaičiai praktiškai yra identiški tiems, kuriuos matėme <clears throat> praėjusiais užpraeitais metais. Taigi tai procedūra praktiškai tokia pati, kalbant apie pasidalyjamą į valdymą, reikėtų jam skirti šiek tiek daugiau dėmesio, taip pat kaip ir aplinkybė, kad valstybės narės nepateikė pačių patikimiausių duomenų, todėl manau, kad mes turėtume pritarti pirmininkės greslės pasiūlymui įtraukti šį procesą nacionalinius parlamentus, nes praktiškai vien tik tai raginti vyriausybės čia kažką pakeisti yra bergždžias reikalas kolegos iš nacionalinių parlamentų turėtų įsitraukti į šį procesą, suvokti, kad čia mes kalbame taip pat ir apie jų mokesčių mokėtojų pinigus ir jie taip pat turi prisimti dalį atsakomybės užtinkamą šių lėšų panaudojimą, priešingų atveju nieko nepasieksime. 14 metai, manau, yra pereinamieji e, nuo senosios daugiametės finansinės programos prie naujosios, kadangi stambiose finansavimo sritise, pavyzdžiui, saugodos politikoje arba žemės ūkija bei mokslo tyrimų pagrindų e, programoje 2014 metų projektai dar yra patvirtinti anksčiau, naujieji kol kas neprasidėjo. Taigi, <clears throat> kol prasidės naujų projektų įgyvendinimo etapas, jau pasieksime 2016 metus ir aš čia norėčiau pūstelti į tą patį ragą, kaip ir mūsų pirmininkė, turime pagalvoti, e, kaip turime elgtis su strategija Europa 2020, nes <clears throat> kol kas mes čia turime reikalų su senosiamis programomis, kurios yra grindžiamas Lisabono strategija, dabar jau gyvename 15 metais, tuoj ateis 16 ir 20. Netruks ateiti reikia pagalvoti, kaip mes sugebėsime pasiekti strategijos Europą 2020 tikslus ir audito rūmai taip pat konstatuoja, kad patvirtinant naujus partnerystės susitarimus, juos sudarant ir patvirtinant naujas veiklos programas labai dažnai praktiškai nebuvo atsižvelgiama į strategijos Europa 2020 tikslus, nepaisant to, kad to reikalauja atitinkamos reglamentų nuostatos ir manau, kad būtent į tai čia dar kartą reikia atkreipti dėmesį, ypač pasinaudoti vidutinio laikotarpio peržiūros galimybę ir atsižvelgiant į naujausius įvykius, kurių negalėjome numatyti prieš penkerius metus atitinkamai atlikti korekcijas, korekcijas bei e, patvirtinti, parengti naujas koncepcijas. Taigi, apeliuodamas į e, mūsų atsakomybę, noriu pabrėžti, kad būtina užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkam, tinkamiau, kalbant apie finansinių mokėjimo atsilikimą audito rūmai rašo, kad <clears throat> komisija nepakankamai atsižvelgia į valstybių narių gebėjimus investuoti skiriamas paramos lėšas. Na, mes susidurėme su šia problema nuolat, taip pat ir apie orientavimą į rezultatus komisija taip pat e, rašo kad e, nepriklausomai nuo pasiekimų rezultatų valstybės narės ir toliau gauna tą patį finansavimą. Ką mes padarėme prieš kelias e, savaitės, mes e, praškai patvirtinome praėjusiu praėjusios dangmetės laisvės programos finansavimo rezervo panaudojimo visiškai neįvertinami, kaip atskirose valstybėse buvo elgiamasi su skirtomis finansinės paramos lėšomis ir visiškai netkreipdami dėmesį į tai, ar buvo E, pasiekti investicijų programų tikslai, taigi pirmiausiai turėtume apsišluoti savo kieme pirmininkė. Prašau kitų kolegų nesekti kolegos Telerio pavyzdžių, kalbant apie e, e, pasisakymo laiką. Kitas kolega Pirinskis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai ir paliesiu tris pagrindinius elementus. Kalbant apie pirmininko kalderos tikrai tokią daug minčių sukėlusią prezentaciją, e, turėčiau išsakyti šias tris pastabas. Pradėsiu nuo to. Man atrodo, kad gana tiksliai buvo pasakyta, koks turėtų būti viso, viso šio proceso tikslas. Ir man atrodo, kad yra du pagrindiniai aspektai. Vienas yra toks, kad ES turėtų geriau investuoti savo lėšas panaudoti savo biudžetą, tačiau nemažiau svarbu, kad tai būtų daroma mm, per daug neuždelsiant. Antras klausimas, kokie yra pagrindiniai iššūkiai susijęs su tokiu sudėtingu tikslų siekimu, kurie ir tie tikslai beje taip pat tarsi šiek tiek prieštarauja vienas kitam. Visų pirma, tas nuolat išliekantis didelis klaidų lygis yra didžiulė kliūtis, be to e, per daug e, lėšų išleidžiama e, pažeidžiant taisyklės ir e, Dar vienas dalykas. Dauguma išlaidų veiklai e, neretai, e, neretai yra rizikingos. Nėra, taip, viskas priklauso nuo galutinių gavėjų skaičiavimų ir jie skiriasi. Ir ponė e, Georgieva taip pat kalbėjo apie E, pateikiamos informacijos kokybę. Tad man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad rizika būtų kažkaip tai suvaldoma, kontroliuojama ir man atrodo, kad čia jau buvo pasiekta pažangos, nes buvo sumažinta 1,1 procentų apskaičiuojama e, klaidų prognozė. Tačiau teisingai buvo paminėta, kad daug daugiau būtų galima nuveikti, jeigu valstybės narės pasinaudotų tą informaciją, kuri yra turima. Na ir ponė pirmininkė, jūs taip pat apie tai kalbėjote ir galbūt mums reikėtų nepamiršti ir tos e, įtakos nacionalinių lygių, kurią galėtų daryti valstybės narės. Bet to, ponė pirminkė, buvo kalbama ir apie atsakomybę. Tai yra užtikrinti, kad išlaidų schemose būtų aiškiai apibriešta, kokiu rezultatu siekiama. Taip pat labai svarbu apibriežti, kokia rizika yra primtina ir kokią galėtų riziką prisimti uh, E, finansinės ryties valdytojai. Ir dar vienas dalykas, labai svarbu užtikrinti, kad mm, reikia rasti būdų e, finansuoti ES politikas e, ne iš ES biudžeto ir be abejo reikia rasti tinkamų priežiūros ir stebėsenos priemonių. Tęsite, ponė pirmininkė, 45 sekundėmis viršiau pasisakymą laiką, tačiau ačiū už suteiktą žodį. Iš tiesų turėčiau jūs už taip pagirti. Aš taip pat e, noriu tarti žodį ir čia norėčiau paskelbti savo mėgstamiausių skaičių. Ataskaitoje parašyta, kad 3 ketvirtadalį struktūriniams fondams skirtų projektų bent jau iš dalies leido pasiekti politinių tikslų, taigi e, visiškai tų politinių tikslų e, pasiekė tik tai 48 procentai visų lėšų. Tai reiškia, kad ketvirtadienis projektų praktiškai buvo nieko neverti, noriu paklausti auditorumo pirmininko, ar mes išleidome šios pinigus tam ketvirtadaliui projektų tam, kad jie būtų išleisti. Ir <clears throat> aš manau, kad turėtume atitinkamai interpretuoti, įvertinti tą ketvirtadalį projektų, nes labai dažnai struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai, kurių šiaip jau nereikėtų finansuoti. Ir E, po to, kai skaitome apie tai, kad e, įvertinant, kaip šios lėšos buvo panaudojamos, neatsižvelgiamai tai, kiek naujų darbo vietų buvo sukurta, nes naujos darbo vietos jų kūrimas nėra laikomas atitinkamu kriterijumi. Tai e, turint omenyje, kad vienas iš pagrindinių mūsų tikslų pasitelkus ES lėšas sukurti žmonėms darbo vietas, tai noriu paklausti komisijos pirmininko, ir kokio pirmininko pavaduotojas, kokias išvadas jūs galėtumėte padaryti vertindama tą ketvirtadalį projektų. Taip pat noriu paklausti, e, kokia yra situacija susijusi su administravimu apskritai, kadangi jūs esate atsakinga už e, administravimo klausimus ir e, komisija, manau, kad tik tikrai turėtų rimčiau imtis e, situacijos valstybėse narėse. Kalbant apie lėšų panaudojimą, kurios yra panaudojamos per Europos investicijų banką, atitinkamai skyriuje šeš, šeštame punktai yra kalbama apie tai, kad mes negalime apskaitai kontroliuoti šių lėšų panaudojimo, nes niekas neturi atitinkamų įgaliojimų, tai auditorumai jie turi, komisija neturi, tai kas apskritai turi, noriu padėkoti už atsakymą šį klausimą, o dabar kolega Novakovas kalbės. Ačiū labai gerbiamą pirmininkę, pirmininko pavaduotoją Georgievą. Na ir nemažai kolegų jau pasisakė ir jie turi nemažai patirties. Aš pats esu gana jaunas Europos parlamento narys, tačiau galbūt tai yra ir tam tikras privalumas. Kalbant apie ES biudžeto panaudojimą, man atrodo, kad biudžeto kontrolės komitetas yra mūsų piliečių geriausias draugas. Juk mes, e, šio komiteto nariai, taip pat audito rūmų nariai ir komisija turime vieną bendrą tikslą - užtikrinti, kad 150 milijardų eurų virstų apčiopiama nauda. Na ir kalbant e, apie tą 4000 puslapio ataskaitą, kurioje pateikta daug įvairiausių skaičių, E, mūsų piliečiams tai nieko nesako. Jie tikisi, kad mes atliksime savo darbą ir pademonstruosime realius rezultatus, tad tvirtai tikiu, kad mes, Europos parlamento nariai, taip pat komisijos nariai, Europos audito rūmų nariai esame e, čia ne tik tam, kad kalbėtume, tačiau ir realiais darbais įrodytume savo žodžius. Ir turiu pasakyti, kad E, mes į šį biudžetą turime žiūrėti kaip ir, pavyzdžiui, kažkokios tai įmonės direktorius, kuris nori maksimaliai gerai panaudoti turimas lėšas. Na ir turiu keletą pastabėlių. Man atrodo, kad kalbant apie biudžetą, reikia pagrindinių e, prioritetų ir jų reikia nedaug, taip pat reikia veiklos rezultatais pagrysto biudžeto, o ne kažkokio tai finansavimo, kai finansuojamas kažkokios tai nerealios svajonės ar pagidavimai. Reikia finansuoti realius mūsų piliečių poreikius. Reikia finansuoti mūsų verslo poreikius. Na ir norint to pasiekti, be abejo, reikia kiek įmanoma mažiau biurokratijos, reikia mm, mažesnio laukimo laiko, kalbant apie įvairius administracinius pro procesus. Ir reikia tiesiog supaprastintų procedūrų. Ir net nebėjo, kad dauguma kolegų supranta, kad netrukus ateis laikas, kai reikės kalbėti apie sąjungos turimus išteklius išsameu. Na, galbūt ne kitame ar po poros metų. Tačiau nebėjo, kad toks laikas ateis, nes valstybių narių mokėjimai nėra stabilus ar pakankami šiuo metu Na ir baigdamas noriu pasakyti štai ką. Taip, iš esmės judame tinkamą linkmę, tačiau reikia iškoti būdų, e, kaip dar intensyviau dirbti iš vien. Ir vokiečiai turi vieną patarlę apie tai, kaip svarbu yra bendras darbas ir manau, kad ir biudžeto kontrolės komitetas ir komisija uh, ir audito rūmai turi siekti pagrindinio tikslo sumažinti klaidų skaičių ir kuo geriau panaudoti mūsų turimą biudžetą. Ačiū. Na, aš turiu savo nuomonę apie šią patarlę, kurią aš minėjote dabar kolega Von kalbės. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I uh, also thank Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumo atstovui, e, pirmininko pavaduotojai ir pranešėjai už jų indėlį į šios dienos diskusijas. Na ir kalbant apie duomenys apie ataskaitas, taip pat apie pajamų surinkimą, klaidų skaičius. Džiugu, kad turime visą šią informaciją ir džiaugiuosi, kad audito rūmų ataskaitoje yra pažymėta, kad uh, klaidos nereiškia sukčiavimo. Ir praeisį vakarą gautoje santraukoje taip pat yra paminėta, kad apie 12 tūkstančių sandorių e, paprastai išanalizuojama ir tik 22 įtariamo e, sukčiavimo atvejai buvo nustatyti, tad reikia nepamiršti to, kad e, klaidų skaičius stabiliai mažėja ir taip pat e, didėja lėšų išieškojimo skaičius, tad tikrai neblogų žinių galima rasti šiuo metu auditorumo ataskaitoje. Tačiau taip, reikia nepamiršti, kad klaidų siekis vis dar siekia 4,4 procento. Ir 14 E, auditorumo ataskaitos antrukos puslapyje. Taip pat yra kalbama apie klaidų pobūdį. Man atrodo, tai yra naudinga informacija, nes sudaro geresnę galimybę su tuo susipažinti ir e, ieškoti būdų, kaip geriau pašalinti tokias klaidas ateityje. Dešimtajame apžvalgos puslapyje kalbama apie specialų audito požiūrį Ir gal auditorumo atstovas galėtų daugiau apie tai papasakoti. Taip pat šiandieną buvo kalbėta ir apie supaprastinimą, apie e, tai, koks svarbus jis yra valstybėms narėms, regionams, auditoriams, naudos gavėjams ir taip toliau. Tai yra aktualu ir kalbant ir naujoms programoms, tokiams kaip sanglaudos programai. Ir kalbant apie naujasias supaprastinimo priemonės, tokias kaip e-sanglauda, bendros gairės, e, ir taip toliau reikės įvertinti, ar jos tikrai veikia ir duoda naudą. Tačiau turbūt tai jau bus kitų metų užduotis. Ir dar viena pastaba dėl mm, veiklos rezultatais grįsto biudžeto ir galimybės mm, realiai įvertinti tuos rezultatus. Taip, man atrodo, kad tai yra gera mintis, tačiau pritarčiau ir pranešėjai bei e, komisijos pirmininko pavaduotojai, kad reikia kažkaip tai susiaurinti savo požiūrį, reikia žinoti, ką konkrečiai ketiname vertinti, skaičiuoti, kaip ketiname tai daryti. Ir jeigu kalbame apie rezultatų vertinimą, mums reikia kažkokių tai konkretesnių rodiklių. Na, tačiau džiaugiuosi, kad komisija ir auditorumai apie tai kalbasi ir net nevėjoju, kad ateityje pavyks pasiekti užsibriežtą tikslą, tiks, tiksla, tikiuosi, kad ir mūsų biudžeto kontrolės komitetas bus įtrauktas į tas diskusijas ateityje. Ačiū. Ešvart, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tie, kurie e, gana ilgai dalyvauja komiteto veikloje, e, puikiai supranta, kad e, šis, ši ataskaita yra įtin panašiai praėjusių, už praėjusių metų ataskaitas ir taip toliau. Ir tai gana liūdnas faktas. Na ir akivaizdu, kad ataskaitoje daug dėmesio skiriama atitikčiai. Ir turiu pasakyti, kad kasmet minimos tos pačios rytis ir tos pačios silpnybės, kurios buvo nustatytos tose sritise. Ir labai dažnai jos yra susijusios su e, reglamentavimo sudėtingumu. Tad galbūt tai yra ženklas, jog reikėtų keisti mūsų darbo pobūdį, mūsų darbo tvarką. Na ir turėčiau dvi pastabėlės. Visų pirma, dėl um, reguliavimo sudėtingumo. Na ir kaip žemės ūkio srities atstovas turiu pasakyti, kad rengiau supaprastinimo ataskaitą dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir turiu pasakyti, kad pakeisto žemės ūkio politika yra turbūt 50 procentų sudėtingesnė nei e, buvusioje anksčiau ir man atrodo, kad tai tiesiog savaime pritraukia nesėkmės ir klaidas. Tad galbūt dabar būtų tinkamas metas apsvarstyti e, tų įvairių reglamentų supaprastinimą ir jeigu matome, kad yra tokius ryčių, kuriuose nuolat kartojasi klaidos ir jeigu matome, kad tiesiog nepavyksta e, užtikrinti, kad programuose nebūtų klaidų, galbūt tiesiog reikėtų iš viso jas nutraukti. Juk negalima metai ir metai iš metų e, kartoti tų pačių klaidų tose, pačios rytise, tose pačiose sritise. Tiesiog reikia kažko imtis. Na ir tai yra susiję ir su mano antraja pastaba šiandieną pagrindinis skirtumas yra toks, kad turime aiškiai apibriežtą baigtinį biudžetą. Tai nėra kažkoks neišsemiamas e, lėšų šaltinis, tad reikia užtikrinti, kad būtų gaunama vertė už pinigus ir džiugiuosi tuo, kad komisija e, e, orientuojasi į rezultatais pagrįstą biudžetą. Ir šiuo aspektu taip pat džiaugiuosi ir audito rūmų atliekamų darbo, tačiau norėčiau dar vieną komentarą išsakyti šio komiteto nariams. Europos parlamento išrinktiesiams nariams. Mes, kolegos, dirbame pagal Lisabono sutarties e, sąlygas. Yra bendra prieimimo, sprendimo prieimimo e, procedūra numatyta, mes esame visi bendrai atsakingi. Ir reikia nepamiršti to, kad mes esame išrinkti savo piliečių e, ir tarsi mums trūksta didesnės įtakos. Galbūt mums reikėtų užtikrinti, kad turėtume didesnės e, priežiūros, stebėsenos galės ir taip užtikrintume e, didesnę atskaitomybę ir galbūt reikėtų apskritai keisti ES institucijose galiojančią išlaidų sistemą ir tvarką. Dėkoju. Kolega Šolitas, dvi minutės dabar kalbėsiu. Od e, predsednika Čunskega sodišča Kaldera Ačiū, pana pirmininkė, ačiū auditorumų pirmininkui, pana Kalderai. Ačiū Jums už pristatytą ataskaitą, kaip ir ponas e, Bartas ir kiti parlamento nariai. Turiu pasakyti, kad aš e, neseniai jau čia dirbu, tačiau jeigu lyginsime šią diskusiją su diskusiją dėl 13 metų ataskaitos, matome, kad kai kurie dalykai kartuojasi. Mes norime visi, kad klaidų lygis būtų mažesnis, visi norime, kad biudžetas pagristas rezultatais būtų sėkmingesnis. Ir mes visi norime supaprastintų taisyklių. Tačiau atrodo, viskas judame taip greitai, kaip norėtume. Man liko viena minutė, taigi aš pabrėšiu štai ką. turime šiek tiek daugiau kaip 150 milijardų eurų, reikia juos paskirstyti pagal įvairius prioritetus. Na ir kai dėl audito rūmo ataskaitos pasakysiu štai ką, Europa 2020. Čia reikia atsižvelgti ir pabėgėlių krizę, kas pakeis e, Europos finansinį landšaftą. Komisijos vietirinkė apie tai kalbėjo, turime pakeisti šią strategiją, pergalvoti viską, pergalvoti, pergalvoti prioritetus, jeigu nesimsime finansinių priemonių dabar. Ir e, nebūsime išmintingi dabar, tai išlaidos tik tai didės ir mums nepavyks jų visų finansuoti iš biudžeto. Todėl reikia apie tai kalbėti tiek komisijoje, tiek parlamente. Ir e, štai dar kas, kalbama, kad turi, išgyvename krizės laikus ir e, reikia tam patitinkamų lėšų skirti. Panas Valė yra teisus, reikia užtikrinti kontrolę ir stebėseną, kartais reikia veikti greitai, tačiau tuomet kartais pamirštame kontrolę ir stebėseną mm, pakankamai reikia kalbėti apie reguliarumą, efektyvumą ir veiksmingumą. Ačiū pabaigai dar už tuos e, klausimus, kuriuos minėjo pranešėja ir ponas Kaldėra galės juos atsakyti. Prašau, Martina. Ačiū pirmininkė, buvo įdomu išklausyti visų idėjų ir pastabų. Turiu keletą konkrečių ir šiek tiek filosofiškų ar politiškų klausimų. Man e, nerima kelia tai, kaip mes kalbame apie tai, kas yra praeitie, kas ateityje. Aišku, aš čia nedirbu 17 metų kaip kai kurie kolegos ir kaip Marko Valė, aš nenoriu po 17 metų čia klausytis vėl tų pačių m, mm, diskusijų. Tačiau mums reikia politiką pagrįstą kurti, pagrįstą e, duomenimis, o ne duomenis plėtoti pagristos e, politiką. Ir aš e, e, dėkoju dar kartą auditorumams už jų ataskaitą, nes norėčiau priiminėti kaip politikė sprendimus pagristus duomenimis. Jeigu neturime duomenų, tai nieko negalime spręsti apie ateitį. Kaip jau sakiau, e, iš pradžių galbūt juokaudama, bet kiekvienas juokas yra, turi rimtą pagrindą kai kalbėjome su generaliniais direktoriais, kaip jie, kalbės, kalbėjo, kaip jie kalbėjo apie ateitį, kaip ją patobulinti. Tačiau aš sakiau, kad tuomet, kai kalbėsime apie ateitį, jau bus praeitis ir mūsų komitetas jums primins apie tą buvusią ateitį, kur yra praeitis. Turiu e, bendrą klausimą vicepirmininkiai dėl tarp institucinės darbo grupės skirtos biudžetoj pagal rezultatus. Aišku, parlamentas ne vienoje rezoliucijoje ragino įsteigti tokią tarp institucinę darbo grupę. Ir žinome, kad jūs paskelbėte, kad komisija ketina tai padaryti. Tiesiog norėčiau sužinėti, kokia yra e, situacija. Ir ar jūs atkreipėte dėmesį ir tarybos nuogastavimus šio klausimo? Ir koks yra grafikas e, e, steigiant tokį rezultatais pagristą biudžetą? Antras klausimas jums yra būtų apie, apie tai, apie komisijos įvaizdį ir komunikaciją. Tai man šiek tiek kelia nerimą, nes kalbame apie geresnę komunikaciją, kaip tai daryti, pristatant ES pridėtinę vertę, pasiektus rezultatus ir finansinį valdymą. Tačiau aš nesu įsitikinusi, kad komisija e, mano, kad tai gerai įvaizdžiui, jeigu ji nepateikė savo atsakymo į ataskaitas pagal 318 straipsnį. Apie tai jau buvo kalbėta, kalbant apie 13 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tačiau aš nemanau, kad tai gerai komisijos įvaizdžiui, kad ji nesako į parlamento prašymus. Du konkretus klausimai audito rumuojantis. Nes jie susijęs su e, ataskaita. Kalbant ponui pirmininkui, aš išgirdau labai įdomią informaciją ir ji pateikta 76-77 puslapyje. Tai informacija apie valstybės narės, kurios e, nepareikalavo lėšų iš ES biudžeto. Tai yra daugiau kaip 15 procentų vyriausybių išlaidų. Tai yra keturios valstybės narės, kurios nepateikė paraiškų ES biudžetui. 15 procentų tai yra labai daug norėčiau paklausti, kokia yra audito rūmų nuomonė, bet taip. Ir noriu paklausti, ar komisija svarsto tokių valstybių narių apsarvavimo galimybės, kuomet jiems suteikiamas lėšas, nes reikia turėti galvoje jų apsarvavimo galimybės. Ir paskutinis klausimas, labai trumpai, man nerima kelia tai, ką perskaičiau 151 puslapyje. E, vienas iš pastebėjimų yra, kad 27 atvejais kvalifikuotinių klaidų komisija, nacionalinės institucijos ar nepriklausomi auditoriai turėjo pakankamai informacijos, kad iškirstų kelią ar e, aptiktų klaidas ir jas ištaisytų prieš patvirtinant išlaidas. Jeigu ta informacija būtų buvusi panaudota, klaidų lygis pagal šį skyrių, čia kalbu apie konkurencingumo skyrių, būtų 2,4 procentiniais punktais mažesnis. Tai man nerimas kelia, kur buvo komisija, kur buvo institucijos, nepriklausomi auditoriai tuo metu, jeigu jie galėjo panaudoti tą informaciją ir užkirsti klaidos kelią. Taigi paskutinis klausimas buvo toks. Labai ačiū. Dabar žodis pirmininkui Kaldeiriai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti gerbėmiems parlamento nariams, kurie e, dėkoja mums už mūsų darbą. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų e, ataskaita yra naudinga. Norėčiau pasisteng, pabandysiu atsakyti į vairius parlamento e, narių išsakytus klausimus ar komentarus. Aš pabrėžiau, kad daugiametės finansinės programos vidutinio laikotarpio peržiūra būtų labai svarbus taškas, fundamentaliai keičiant tai, kaip mes tvarkome su ES biudžetu. kaip mūsų prioritetai tai atitinka mūsų e, sistemas, išvaldų sistemas, tokie klausimai, ką padaryti apie, su tais vairiais elementais. Ir aš suprantu pono, pono Staso svertinimą, kuris sakė, kad jis čia dirba jau 17 metų, aš panašiai irgi, ir nedaug kas yra pasikeitę galime panaudoti tos pačius skaičius metai iš metų. Tačiau aš manau, mums reikia žvelgti į priekį. Arba mes pasikeisime fundamentaliai. Ir panas Ašvart sakė, kad supaprastinimo vis dar trūksta, o aš esu rengęs pranešimus apie tai, kas komplikuoja gyvenimą, nei supaprastinimą. <coughs> Taigi sprendimų prieimimo institucijos pirmiausia turi geriau suderinti ES prioritetus, tai yra tai, ką norime pasiekti. E, prioritetai buvo prioritetas jau tuo met, kai prieš metus pirmininkas Junkeris pristatinėjo savo programą. 10 e, punktų - saugumas ir migracija. Turime fondą migracijai, pabėgėliams, integracijai. Pagal dabartinę e, daugiametę finansinę programą Man atrodo, šias ryčiai skirta 3,4 milijardų eurų septyneriems metams. Tačiau šiandien ką turime? Tai yra kritinė situacija, kuri reikalauja skubių veiksmų, greitos reakcijos į poreikius. Ar dabartinė sistema tai leidžia padaryti? Vicepirmininkė Georgieva pripažino, kad negalime to padaryti. Sistema yra tokia e, nelanksti, taigi mums reikia to lankstimo ir teisės aktų leidimo institucijos taip pat yra štai atsakingos. Mes daug metų kalbame, kad reikia gerų, aiškių taisyklių, siekiant aiškių rezultatų, aiškus tikslai, paprastos taisyklės ir veiksmingas, veiksmingos priemonės siekiant tų rezultatų. E, tačiau keisdami taisyklės mes jas darome sudėtingesnėmis. Tačiau viena iš klaidų priežasčių yra ne valstybės narėse. Yra įrodymų, kad Tas pats klaidų lygmuo nepriklauso nuo valdymo e, modelio. Viskas klauso nuo sistemos dizaino. pagal sistemas, e, vienoje sistemoje klaidų lygis paprastai didesnis negu kitoje. Ponas Tavas klausia, kurios valstybės narės, kurios labiausiai nusidėjusios yra. Na, aš sakyčiau, kad mes valstybės narėse audituojame operacijų apimti ir klaidų dažnį. Patikėme visą tai šioje ataskaitoje. Mes matome, kur yra klaidos, tačiau netai svarbiausia, mums reikia žiūrėti, į tai, kodėl tam tikros sistemos neveikia, ką padaryti, kad klaidų priežastis išnyktų. Ir pagal socialinį fondą matome suprastintas e, išlaidų galimybės ir tuomet sumažinamas klaidų lygis. Mes matome, kad situacija visvės narėse yra tokia, kad ne viskas padaroma remiantis turimą informaciją visose audituotos valstybės narėse. Informacijos yra, tačiau aš nieko nenoriu kaltinti, aš noriu žvelgti į tai, kad būtų panaikinta, ką padaryti, kad būtų panaikinta problema. Kitaip. E, karštinė išliks, aspirimas čia nepadės, mums reikia stipraus antibiotiko. Tai yra naujas požiūris, tačiau kad finansų valdytojai prisimtų ir savo atsakomybę, tai reiškia laikytis taisyklių, daryti viską, kad būtų laikomasi taisyklių ir pasiekti rezultatai. Panas Prinskis sakė, kad kažkas čia yra tarsi vidiniai prieštaravimai. Aš e, sakyčiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti <coughs> biudžeto išleidimui, ne dėl to, kad jis yra, bet, mm, bet reikia investuoti, nes reikia išmintingiau investuoti. Taigi reikia kontroliuoti riziką ir iš tikrųjų mums reikia, kad teisės aktų leidėjai pripažintų, jog yra tam tikra rizika, kad nulinis lygmuo nebus pasiekiamas. Žmonės daro klaidas, tai yra normalu žmogiška. Reikia, kad teisės aktų leidėjai finansuotų tam tikrą programą ir tuomet pripažintų, kad yra tam tikra rizika, kurios gali prisijimti finansų valdytojai. Tam tikros sistemos susijusios humanitarinė pagalba turbūt turi kitokią riziką negu atlyginimų išmokėjimas institucijose. Mes taip sakome netiesiogiai, tačiau teisės aktai neprašo auditorių, kad jie aiškiai atskirtų tokius dalykus. Kitas dalykas. Kas buvo, apie ką buvo klausta, apsarvavimo pajėgumai. 14 metų pabaigoje keturios valstybės narės ir jos yra paminėtos mūsų ataskaitoje, antrame skyriuje. Taigi tos valstybės narės nesugebėjo panaudoti joms skirtų lėšų iki galo, o tos lėšos sudarė daugiau kaip 15 procentų visų vyriausybės išlaidų 14 metais. Kai kurios iš tų valstybių narių, kaip mes pastebėjome, turėjo vidutinį absorbavimo pajėgumą 13-14 metais ES lygmenių tai sudarė apie 77 procentus. O tose valstybės narėse jis buvo mažesnis negu vidutinis, kai kuriais atvejais net nesiekė 70 procentų. Manau, kad turime suprasti, kad šiuo elementu reikia užsiminti iš pat pradžių. Kodėl yra sunkumai? Aš minėjau kai kurias priežastis įžanginėje kalboje ir reikia, kad komisija nuo pat pradžių, pradedant programavimo laikotarpį, suvokti, kurios valstybės narės turi pajėgumus, administracinius ir panašiai, kokios sudėtingumo yra jų teikiamos programos. Tačiau reikia pripažinti, kad praeitie valstybės narės susidūrė tam tikrais sunkumais kofinansavime finansavime ir tai taip pat suodina savo vaidmenį. Taigi apsarvavimo paėgumai yra, tačiau svarbiausia yra tai, kad išlieka ne tik spraga tarp įsipareigojimų ir asignavimų pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, bet taip pat ir e, nesmokėtų įsipareigojimų e, sumos auga ir šią problemą reikia spręsti. Aš jau baigsiu, to jau netrukus, e, pana pirminkė, lakstumo reikia. Tačiau negalime toliau būti tokie nelankstus. Biudžetas ir daugiametinė finansinė programa yra priemonės pasiekti rezultatų ir jos negali riboti ES, kuomet ji negali investuoti lėšų ten, kur jų reikia, negali investuoti ten, kur galima pasiekti rezultatų piliečiams. Ir aš pritariu viceprimti Georgievai, jeigu norime gražinti piliečių pasitikėjimą, jie turi jausti kasdien, ką ES duoda jų gyvenime. Ir viena iš tų priemonių, kurias turime, tai yra ES biudžetas. Jeigu rezultatų, pasiekėm rezultatų piliečiams nepasiekime, tikriausiai nesugražinsime jų pasitikėjimo. Ačiū visiems už šią galimybę su jumis pabendrauti. Labai atsiprašau, kad turiu išeiti, tačiau kolega Lazaras Lazarų galės toliau atstovauti auditorumus šioje diskusijoje. Dėkojame Jums už nuveiktą darbą, už Jūsų pristatytą informaciją, nekantri laukiame būsimo bendradarbiavimo nustatant procedūrą, nes <clears throat> labai svarbu apsispręsti, ką darysime su auditorumo ataskaitos išvadomis. Jeigu nieko nedarysime, tai būsime, turėsime prisimti savo kalties dalę, dalį dėl to, kad yra netinkamai panaudojamos ES finansinės lėšos. Taigi ačiū ir linkime jums sėkmės. Dabar noriu steigti žodį komisijos vicepirmininkai Georgijevai, kad jie atsakytų į klausimus ir sureaguoti komentarus. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pirmininkui Kaldeirai už eh, <clears throat> atsakymus į klausimus, jūsų atliktą darbą. Aš galėsiu pratesti jūsų mintis, ponė pirmininkė. Buvote teisi, kreipdamasi į mane dėl rezultatų kurie nėra pakankami ir jeigu taip yra, jūs klausėte, kokiu veiksmu reikia imtis, atsiprašau, kad aš nepakankamai išsamei tos veiksmus pristačiau. Ir pradėsiu nuo to, auditorumai yra teisūs, kalbėdami apie būtinybę daugiau dėmesio skirti rezultatams, jo mes nepakankamai rodėme anksčiau, būtent dėl to naujoje daugiametėje finansinėje programoje nuo 14-20 metų mes e, įdėgėme naują daug griežtesnę skaitomybės sistemą už panaudotas e, lėšas ir už pasiektas rezultatus, kodėl mes e, rezultatams skiriame daugiausiai dėmesio savo darbę, ne tik panaudojant biudžeto lėšas, tačiau taip pat ir kalbant apie žmogiškų išteklių panaudojimą komisija. Taigi, kokiu konkrečiu veiksmu įmamės? Pirmiausiai, kalbant apie naują daugiametę finansinę programą, mes esame parengę e, tam tikrus rodiklius, pagal kurios galime geriau susijęti lėšų panaudojimas su pasiektais rezultatais. Iš tiesų, mes vis dar esame tik tai naujos programos įgyvendinimo pradžioje. Taigi Manau, kad maždaug 2016 iš tiesų galėsime pademonstruoti jums naujos į rezultatus orientuotos sistemos pasiekimus. Jau yra tam tikrų rodiklių patvirtinančių, kad ta sistema veikia. Mes galėjome, pavyzdžiui, padidinti smulkaus verslo įmonių dalyvavimo skaičių moksliniuose tyrimuose, pasitelkti taip pat Erasmus Plus programą, kuri yra skirta E, užimtumui skatinti, mokslininkų užimtumui skatinti, studijas baigusių asmenų užimtumui, tačiau užtruks šiek tiek laiko, kad pademonstruotume, jog naujoji sistema veikia geriau ir pagal tą sistemą yra atsilyginama, paskatinama už geresnių rezultatų, už pasiektus geresnius rezultatus. Taip pat komisijoje veikia tikama darbo grupė, kuri yra skirta kontroliuoti, kaip finansinėmis lėšomis, kokie rezultatai pasiekiami, ta darbo grupė posėdžiauja reguliariai. Vienas iš trūkumų, su kuriuo susidurėme ir su tikra, kad jūs apie juos žinome, žinote, nesame įgalioję valstybių narių laikytis tų pačių e, rezultatų įvertinimo rodiklių, nes valstybės narės, teikdamas savo ataskaitą ir vadovaudamosi e, tos ataskaitose skirtingomis kategorijomis, e, tai mes turime pakankamai rimtą problemą lygindami tas ataskaitas tarpusavyje, nes negalime lyginti obolių su kreušėmis arba su bananais, e, nepaisant to, kad galime, ką šias ataskaitas kalbėti apie pakankamai gražiai atrodantį vaisių krepšelį. Taigi, e, ta darbo grupė siekia, kad taryba susitartų aukščiausių politinių lygių dėl atitinkamų bendrų e, kriterijų ir tikimės, kad parlamentas e, greitų laikų taip pat e, nusiūs savo atstovą e, šios darbo grupės posėdžius. E, kiek žinau, tas sprendimas jau yra priimtas arba beveik priimtas ir mes bandome čia visus sutelkti į vieną. Į vieną vietą, kad galiausiai pradėtume dirbti, labai svarbu, kad ta darbo grupė pradėtų veikti dabar, tam, kad uh, galėtume daryti rimtą įtaką 2014-2020 daugiametiai finansiniai programai ir jos rezultatais. Taip pat aš nepaminėjau mokymų, kurie yra organizuojami mūsų darbuotojams, mūsų pareigūnams, nes e, žmonės paprasčiausiai turi patikėti tais rezultatais, kad jie būtų pasiekti. Taip pat e, noriu uh, išskirti kelias problemas susijusias su strategija Europa 2020. Pirmiausiai, mūsų biudžetas sudaro 1 procentą bendrų ES nacionalinių pajamų. Tai, ką valstybės narės, e, tai kaip jos elgesi su likusią savo biudžetų dalimi, aišku, daro įtaką ES biudžetų, tačiau mes tikrai negalime tikėtis visiško e, veiksmų suderinimo, prioritėtų suderinimo su ES biudžetu, jeigu valstybės narės nederina e, savo biudžetų panaudojimo strategijų tarpusavėje. Dabar atsižvelgiant į pastarųjų metų ekonominius sukretimus, dabar veiksmai yra derinami labiau nei anksčiau. Kitas aspektas net ir geriausius ketinimus pasitelkus nėra taip paprasta atlikti ir vykdyti tinkamus pokyčius susijusius su nedidelė biudžeto dalimi, netgi jeigu tas, e, tie pokyčiai e, yra skirti labai tauriems tikslams. Atsiprašau, bet šioje vietoje aš norėčiau atsakyti ir klausimą dėl mūsų tvarkaraščio susijusiu su į rezultatus orientuoto biudžeto strategijos pristatymo ir e, artimiausiu metu e, tas tvarkaraštis bus sudarytas iki 2016 metų vidurio. Sudarysime šį tvarkaraštį. Taip pat e, pritariu pasiūlymui, kad e, reikia imtis priemonių, kaip sumažinti klaidų skaičių tiesioginio valdymo srityje. 2,8 procentais galėtume tą klaidų lygį sumažinti ir mes atlikome įsamų įvertinimą dėl tų 2,8 procentų, 1,4 procentus padaro e, e, klaidų atsiranda dėl auditorių kalties, e, maždaug vienas postas dėl komisijos kalties, likusi dalis dėl valstybių narių kontroliuojančių institucijų kalties. Reikia seiškinti šių klaidų priežastis. Manome, kad viena iš svarbiausių priežasčių yra e, netinkama nacionalinių institucijų ir auditorių veikla, kalbant apie komisiją Tai e, atlikdami vertimą prieėmė išvados, kad komisijos, e, dėl komisijos kalties atsiradusių klaidų skaičius turėtų mažėti, nes, e, nes daugioji didžioji dalis klaidų atsiranda dėl pažeidimų, kuris, kurie nebūtų įvykę pagal Horizontas 2020 programą, nes ankstesnės daugiametės finansinės programos tam tikros taisyklės buvo netinkamos ir mes jas pakeitėme patvirtindami Horizontas 2020 programą, tačiau vis tiek atitinkamas klaidų skaičius per tą laiką buvo padarytas. Ir ateitie mes imsimės atitinkamų taisomųjų veiksmų, kalbant apie finansinės priemonės ir dėl jų apie jas užduotą klausimą ir kaip mes galime pasiekti E, galimybę, pasiekti galimybę perkelti tam tikras lėšas iš finansinių priemonių, jeigu jos nėra įsisavinamos tinkamai. 147 finansinio reglamento straipsnėje yra numatytas atitinkamas būdas ir galimybė, taip pat ir įvairiose deleguotose teisės aktuose, kai buvo patvirtintas pirminis priemonių rinkinys, taip pat buvo nustatytas ir mechanizmas, pagal kurį e, būtų galima užtikrinti tam tikrą finansinę pusiausvyrą. Mes nustatėme atitinkamą viršutinę ribą, kuris siekia nuo 25 iki 303 procentų. Reiškia, kad iš ankstiniai mokėjimai skirmi projektams negali viršyti šios nustatytos e, aukščiausios ribos. Uh, siekiant įvertinti projekto riziką arba priklausomai nuo e, įvertintos projekto rizikos. Taip, iš tiesų e, dabar komisija jau turi imtis veiksmų, aš jau turiu imtis ir šio argumento niekaip e, negalima atremti. Mes ne tik siekime padėti valstybėms narėms, tačiau stengiamės ir joms daryti atitinkamą spaudimą, kad jos auktųsi tinkamai. Ir vienas iš tokių būdų yra mūsų nepailstama veikla, atliekant atitinkamus taisomosius veiksmus, tai yra gražinant lėšas ES biudžetą. Kitaip tariant, jeigu jos pajaus tam tikrą skausmą, tai norės ateityje jo išvengti ir imtis e, veiksmų, kad būtų užkirstas kelias e, klaidoms. Ir aš manau, kad ši paskata iš tiesų yra labai svarbi. Galite įsivaizduoti, kad mes taip pat patiriame didelį spaudimą tų taisomųjų veiksmų nesiimti, tačiau mano kolegos e, atitinkamuose direktoratuose vis tiek tą darbą daro. Kitas dalykas yra taisyklių supaprastinimas. Mes privalome taisyklės supaprastinti. Galiu jums tai, ką papasakoti, kai pradėjau eiti šias pareigas. Buvo aiškiai pasakyta auditorumo, paprastesnės taisyklės leidžia išvengti klaidų. Taigi iškome būdų, kaip taisyklės supaprastinti ir aš to klausiu savo darbuotojų, man buvo pasakyta, gali toliau svajoti, nieko čia nepasikeis ir e, mes pradėjome labai paprastai, e, tačiau po to visi e, pradėjus atinkamą e, korekcijų procedūrą, paaiškėjo, kad po reformų taisyklės 15 procentų tampa dar sudėtingesnėmis nei iki šiol. Ir komisijos narys Hoganas ir kiti atsakingi už šios reformos komisijos kolegos labai rimtai šio darbo įmasi ir mes e, dėsime visas pastangas, kad jiems padėtume ir tą jau dabar darome, tačiau turint omenyje, kad čia susikerta valstybių narių, tai tarybos, parlamento ir komisijos interesai reikia vertinti e, taip pat ir būtinybę pasiekti politinį sustarimą tarp institucinėje grupėje ir tikrai turėsime E, gėdytis to, kad e, jeigu vėl du metus išvaistysime veltui, e, siekdami pakeisti padėtį šios ir tie ir nieko nepasieksime dėl pabėgėlių ir kontrolės sistemos. Aš taip pat pritariu šiam pasiūlymui, nes tai yra klausimas, dėl kurio mane nemiga kankina. Mes turime uh, rasti būdų, kaip skirti paramos toms šalims, iš kurių daugiausiai ES atvyksta pabėgėlių. Turime e, vakarų Afrikos valstybėms ir Sirijai skirti didesnę paramą ir rasti tam būdų. Mes e, taip pat siekime pasinaudoti labai aktyviai naujomis e, technologijomis, kurios yra naudingos siekiant teikti paramą konkrečioms šeimoms, konkretiems asmenims ir mes, pavyzdžiui, daug dėmesio skirime skaitmeniniams pinigams, siekdami rasti būdų, kaip e, perduoti pinigus be fizinio kontakto, siekiant išvengti iš vienų rankų į kitas, siekiant išvengti piknaudžiavimo ir padidinti atskaitomumą bei skaidrumą. Naujosios technologijos čia mums labai padeda ir Manau, kad nepakankamai jomis pasinaudojame siekiant užtikrinti geresnę atskaitomybę, tačiau dėkoju, kad atkreipėte į tai dėmesį, tai taps mūsų prioritetu. Pans Prinskis kalbėjo apie nacionalinius patikinimo pareiškimus, taip, tikrai būtų labai gerai, jeigu valstybės narės žengtų šią kryptimį, tačiau kol kas tik tai keturios, ne, trys valstybės narės, aš per daug optimistiškai vertinu situaciją, atsiprašau, kurios taiko šią metodiką, aišku, būtų gerai, <clears throat> jeigu galėtume įtraukti nacionalinius parlamentus šios procesus, stengdamėsi padėtį pagerinti, nemažai kalbėtojų minėjo įsisavinimo, lėšų įsisavinimo problemą. Ir aš čia tikrai norėčiau pagirti komisijos narę Kretų, nes ji ėmėsi iniciatyvos siekdama e, ir įsteigdama geresnio lėšų panaudojimo darbo grupę ir aš manau, kad kitais metais komisija galės suteikti daugiau vertingesnės paramos valstybėms, kurios nesugeba pakankamai įsisavinti ES lėšų, nesvarbu ne tik tas lėšas apskritai įsisavinti, tačiau ir tinkamai, tinkamai jas panaudoti, padarant mažiau klaidų. Ir e, iš tiesų, kai kuriuose valstybėse šios ryties susidarimas su rimtomis problemomis. Taip pat pirmininkė kalbėjo, kad ketvirtadalis projektų nepasiekia užsibrieštų tikslų. Viena iš priežasčių yra ta, kad ne visi projektai yra visiškai įgyvendinami ir kartais e, tik tai baigus e, projektams, e, baigus projekto įgyvendinimą arba nustojusiems skirti finansavimą galima įvertinti, kaip jis e, konkretus projektas sugebėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų, tačiau iš tiesų jūs esate teisi, mes turėtume kartais daugiau orientuojamės tik tai į pinigų į panaudojimą ir jų išleidimą, o rezultatai jau tampa netokie svarbus ir aš manau, kad ateityje situacija pasikeis, nes mes pradedame dirbti šiek tiek griežtesnėje biudžetinėje aplinkoje. Problema yra ta, kad įpročių yra pakankamai sėtinga atsikratyti ir todėl sunku persiorintuoti būtent į tikslus, kurie turėtų būti labiau siejami su rezultatais. Ir ateityje mes šios įties tenksimės įdėkti kuo daugiau pokyčius, tiekdami tinkamiau įvertinti, ar projektas turėtų būti, finans, ar jo finansavimas pasiteisino ar ne. Dėl Europos investicijų banko, žinoma, bankė veikia atskiri mechanizmai, apgalestaujame dėl to, kad iki šiol auditorumai negalėjo susipažinti su atitinkama informacija apie tai, kaip EIB panaudoja ES biudžeto lėšus, tikimės, kad e, situacija pasikeis, nes dabar vyksta darybos su investicijų banku ir norime auditorumams pasakyti, kad šį klausimą tikrai vertame labai rimtai. Na ir galiausiai dėl Europos finansinio stabilumo priemonės ir dėl tinkamos ataskaitos mes e, toliau stebėsime situaciją, pasižymėjau jums rūpimą klausimą, šiuo metu jį atsakyti dėja negaliu. Biudžeto generalinis direktoratas už tai neatsako, tačiau komisija taip ir aš toliau e, šį klausimą nagrinėsiu, įvertinsiu ir pateiksiu Jums atsakymą vėliau, nes šį klausimą vertinu rimtai. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už Jūsų išsamius atsakymus. Ar aš neišgirdau Jūsų atsakymo? Tai, uh, klausimą, kas sustiko komisijoje, todėl, nes klaidų skaičius yra toks pats kaip ir valstybės narys. Aš kalbėjau apie tą 2,8 procentų klaidų lygį tiesioginėme valdyme. Tiesioginis valdymas yra administracija, ten yra pokyčių. Atskira kategorija yra konkurencingumas. Toje srityje ir kategorijoje klaidų skaičius padidėjo ir e, mūsų vertinimu tie 2,8 procentai klaidų jų neturėjo pasitaikyti. Ir e, aš e, ir minėjau, kad mes turime atkreipti dėmesį į tuos sertifikuotus auditorius, dėl kurių kalties atsirado 1,4 procentai klaidų ir e, tik tai vienas procentas e, klaidų pasitaikė atsirado dėl komisijos veiklos. Ir taip pat mes e, dar pusę procento tų, to vieno procento nurašėme anksčiau galiojusiams taisyklėms, dabar taisyklės pasikeitė ir todėl pagal naujas taisyklės tas klaidų skaičius turėtų dar labiau sumažėti. Aš e, atsakiau į tą jūsų klausimą, e, kalbėdama, ar bandydama sakyti į pranešėjos klausimą, tačiau iš tiesų tai buvo taip pat ir jūsų klausimas. Ačiū, dar norėčiau suteikti žodį ponai Lazaro ir po to pranešėjai. Ačiū. Atik. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mane įtin padrasino tai, jog e, jūs teigiamai atsiliepėte apie šių metų metinę ataskaitą, tada ačiū už jūsų pozityves pastabas. Ir kaip jau buvome minėję anksčiau, tai yra pirmoji metinė ataskaita, kurią bandoma padaryti labiau tokią turinčią pridėtinę vertę ir Mes taip pat pateikėme ir papildomą informaciją. Kalbame ne vien tik apie klaidų procentą, ketiname ir toliau taip elgtis. Ir taip pat ketiname keistis nuomonėmis ir su suinteresuotomis šalimis, su jumis. Turbūt pastebėjote, kad nėra skyriaus apie saugumą ir piliečius, tačiau kitame šis skyrius turėtų būti įtrauktas. Ir kalbant apie daugiametės finansinės programos trečiąją eilutę ir kodėl nebuvo įtrauktas toks skrydžius, e, skyrius, taip nutiko todėl, kad visa strategija, visas planavimas jau buvo atliktas, kalbant apie naująjį programavimo laikotarpį. Ir kalbant apie saugumo ir pilietybės aspektus šiemet, jie nebuvo tokie aktualūs, todėl tas skyrius ir nebuvo įtrauktas, tačiau bet kuriuo atveju dėkoju. Uh, Ačiū už jūsų padrasinančių žodžius ir palaikymą. Ačiū. Na, mes būtume dar labiau padrasinti, jeigu, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, būtų parengtos ir konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos arba jeigu galėtumėte pristatyti auditorumų e, požiūrį, kaip būtų galima spręsti šią problemą. Tad e, konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos mums yra labai svarbios. Aš nekalbu apie konkrečiai šaliai, į konkrečią šalį orientuotus auditus, kalbu apie rekomendacijas, tad manau, kad e, tikrai būtų e, didžiulė pridėtinė vertė, kuri padėtų patobulinti mūsų darbą. Ačiū. Baigiame svarstyti šį darbą tokias klausimą. Nenoriu vėl pradėti diskusijas, nes priešingų atveju mes e, nebeturėsime laiko koordinatorių posėdžių, baigėme viešai posėdį, noriu padėkoti poniai Georgyvai už tai, kad atvyko, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie negali dalyvauti dabar koordinatorių posėdėje ir labai prašau jūsų išeiti iš salės. Dar kartą dėkoju visiems šveica, svečiams ir mes toliau šią temą svarstysime.